Good morning, distinguished. Labas rytas, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau pasveikinti jūs susirinkus į AFE komiteto posėdį. Šį rytą mes pradėsime nuo dviejų darbo tvarkės punktų, kurie yra skirti Bosnijai ir Hercegovinai. Pirmiausia, 24 darbo tvarkės punktas Turėtume išklausyti trumpą pranešimą apie 2018 m. spalio 7 dienos rinkimų stebėjimo misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Aš norėčiau pasakyti, kad e, Europos parlamento delegacija dalyvaudama tarptautinės rinkimų, e, tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos e, sudėtyje stebėjo visuotinius rinkimus, kurie vyko Bosnijoje, Hercegovinoje spalio 7 dieną. Šių rinkimų svarba šalies ateičiai yra nepaprastai didelė. Ir dabar aš norėčiau steigti žodį mūsų kolegai, ponui Frank Engel, kuris vadovavo Europos parlamento delegacijai, kuris stebėjo visuotinius rinkimus. Frankai, prašau. Much, I, uh, I, I, Dėkoju. Dėkuoju, aš, aš tavo žodžius su, su, suprasiu kaip komplimentą. Kalbėsiu labai trumpai, nes aš tikiuosi, kad jūs visi perskaitėt mūsų parinktą ataskaitą. Ja išplatinome jums visiems. Kaip jį, mums visiems yra žinoma, buvo, padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje yra labai sudėtinga ir šios struktūra taip pat yra labai sudėtinga. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, apie ką jau kalba per pasiruosius rinkimus, kurie vyko spalio 7 dieną. Tai buvo šeši rinkimai vienose. Pirmiausia, reikėjo išrinkti trinario prezidiumo narius. Kartu liko Bosnijos Hercegovinos atstovų rūmų rinkimai. Po to federat... E, Bosnijos Hercegovinos federacijos parlamento rinkimai Respublika Serbska rinkim, rinkimai, e, e, Respubliko Serbska pirmininko rinkimai. Ir buvo renkamas dar vieno administracinio vieneto e, sudėti nariai. Galiu iš karto jums papasakoti apie tai, ką mes pamatėme toje šalyje, bet mūsų delegacijoje buvo tik 6-7 nariai, tai akivaizdu, kad visko pamatyti negalėjome, bet iš esmės mūsų pastebėjimai sutampa su kitų rinkimų stebėjimo misijų išvadomis, aš pirmiausia turiu galvoje SBO. Bet tenai e, buvo, pavyzdžiui, ir NATO parlamentinės asamblėjos stebėtojų, Europos tarybos stebėtojų Taigi visi kartu mes padarėme išvadą, kad spalio 7 pabaigoje galima buvo sakyti, kad rinkimai vyko gana tvarkingai ir mechaniškai vertinant, jo viskas vyko tvarkingai, bet mes įvairiuose susitikimuose, o beje buvome susitikę su įvairiais atstovais ir paprastai tokie susitikimai rengiami, kai yra rengiamos rinkimų stebėjimo misijos. Uh, Taigi tai, ką mes išgirdome per tuos susitikimus, ne visuomet atitiko tvarkingų rinkimų savokos. Taip yra todėl, kad da, įvairių Bosnijos ir Hercegovinos visuomenės grupių atstovai mums sakė, kad rinkimų kampanija buvo labai nuožmi, kad buvo net ir grasinama, buvo kalbama. Ba, Pavyzdžiui, žmonėms pasakoma, kad da, da, jūsų darbo vieta, e, jūs turite savo darbo vietą, tik jeigu balsu, turėsite ją, tik jeigu balsuosite už tam tikrą asmenį, da, turėsite savo namą, automobilį, tik jeigu paremsite vieną ar, ar kitą kandidatą. Taigi, jūs suprantate, kad e, mes norėtume, kad tokių reiškinių nebūtų. Ir e, žmonės sakė, kad tai buvo nešvariausia, kada nors matyta rinkimų kampanija, kurioje dalyvavo daug e, e, įvairių žmonių. Ir mes patys galėtume pasakyti, kad dėja daugybės rinkimuose dalyvavusių kandidatų ateities vizijos uh, apsiribojo jų konkrečios grupės interesais, o ne visos Bosnijos ir Herzegovinos bendra ateities vizija. Štai tokia yra tikrovė. Mes stebėjome rinkimus Sarajeve, Zenice, Kisilek, Palė ir Sokolač. Čia yra Respublikos Serbska miestai. Tiek galėjo padaryti mūsų nedidelė misija. Ir būtų įdomu, būtų buvę įdomu lab, labiau įsigilinti į Respubliką Serbską padėtį. Vyko, tenai vyko protesto akcijos, žuvo du žmonės, du jaun, jaunuoliai. Ir tuomet mes apie tai nežinome, kai po to sužinojome, kad vyko tos protesto akcijos, kad gatves išėjo tūkstančiai žmonių ir kad jie reikalavo tiesiog, kad e, būtų sukurta valstybė, kurioje galiotų teisės viršinybės principas. Mes daug girdėjome apie sukčiavimus ir apie e, korupciją. Girdėjome, kad kitose šalise gal veikia mafija, o Bosnijoje ir Hercegovinoje pati valstybė yra mafija daug, daug kas turėjo tokią nuomonę šalyje. Galima apgailėstauti dėl kai kurių dalykų, kurie vyko per šios rinkimus, bet ne visuomet visos žinios pasitvirtino. Ir mes žinome, kad kai kurios Bosnijos Hercegovinos kaimininės ir ne, ne visai kaimininės šalys bandė įsikišti. Žinome, kad mums nelabai aišku, patinka, kai kažkas kišasi į kitų šalių rinkimus. Ir Rusijos federacijos aukštrango pareigūnai, pavyzdžiui, nusil... atvyko į Respubliką Serbską rinkimų išvakarėse. Tai paprastai nėra labai geras ženklas. Taigi nebuvo tobuli rinkimai bet rinkimai, kuriuos ko gero reikės apibūdinti kaip vis dėlto tvarkingus rinkimus. Vienas iš dalykų, kuris mane nustebino ir kurį aš norėčiau paminėti prieš baigdamas pas savo pasisakymą, yra tas, kad kad pilietinės visuomenės rinkimų stebėtojų buvo labai daug. Lūpom vadinosi ta jų e, stebėjimo kampanija. Ir man asmeniškai pasirodė, kad tai yra įdomus dalykas. Todėl, kad mes pamatėme šimtus, gal net ir tūkstančius jaunuolių, kurie elgėsi kaip piliečiai, kurie atvyko į rinkimo apylinkės tam, kad stebėtų, kas juose e, vyksta ir tam, kad gal, užtikrintų, kad viskas būtų vyktų tvarkingai. Tai tiek aš norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, apie mūsų rinkimų stebėjimo misiją. Dėkoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Pitsula. Jis yra mūsų da, delegacijos pirmininkas. Jis, ne, jūs neprašau žodžio, ne? Ponios priedė tuomet. Dėkoju, pirmininkė. Porą žodžių apie šios rinkimus. Aš manau, kad iš Europos parlamento delegacija turėti vietoje buvo labai gerai. Kitose šalyse, vakarų Balkanuose, Albanijoje, Makedonijoje, Kosove, visur buvo e, tos komandos nusiųstos, taip kad Bosnija ir Hercegovina e, E, į tą seriją buvo visai tinkamai ir pelnytai įrašyta. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, pasak stebėtojų rinkimai vyko visai neblogai, korektiškai, nepaisant to, kad nebuvo pakeista kai kurių e, rinkiminių nuostatų, neatsižvelgiant į konstitucinio, į, į konstitucinio teismo pakeitimus. Stebėtojų išvados manęs nenustebino dėl to, kad buvo segmentacija etninių požiūrių, dėl to, kad diskusijos buvo labai susipriešinusios, e, kampanija vyko daug ilgiau negu įprastai Ji prasidėjo maždaug pusantrų metų iki rinkimų pradžios spalio 7. Mes matėme apsikeičiant e, nuomonėmis, kad e, buvo labai daug neigiamų dalykų išsakyta, labai neigiama retorika. Pasa, praeities visokie vaiduokliai skraidė. Taigi E, tai, ką girdžiu, tik patvirtina tai, ką, ką esu matęs ir ką įsivaizdavau. Na, žinoma, kiekvieni rinkimai yra tokie, kad kažkas laimi, kažkas pralaimi. Bet EBPO tam tikros rekomendacijos yra, pagal kurias išeina, kad kai bus pristatytas pranešimas, Na, rekomendacijos visur būna teikiamos, ES visur savo stebėtojų misiją siunčia, Europos parlamentas taip pat. Taigi, e, kalbant apie ESBO, jie tai tuos dalykus pabrėžė. Aš manau, kad tos rekomendacijos bus pradėtos įgyvendinti sausio pradžioje. Labai dėkoju Jozef Radoš. Prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad gerai, kad šioje ataskaitoje yra parašyta, kad bent jau techniškai vertinant šie rinkimai buvo tvarkingi. Tačiau išlieka viena problema susijusi su dviem dalykais ir ta problema nebuvo išspręsta. Pirmiausia, federacijos atstovų rūmai ir Respublika Serbska parlamentas. Šios institucijos turėtų da, užtikrinti, kad da, būtų laikomasi trijų bendruomenių uh, trijų bendruomenių teisų. Tačiau iš tikrųjų taip nėra, nes vienos iš tos įstaigos narius renka kitos bendruomenės nariai. Be to, mes Taip pat e, e, žinome, kad egzistuoja e, prezidiumas, kuriame turi, vėlgi turi būti trys nariai. Ir Kroatijos atstovas surinko tik tai nuo 2 iki 3 procentų kroatų balsų. Ir tai be abejo nėra geras ženklas. Ne, vargu ar galime tikėtis, kad jis tinkamai atstovaus kro, kroatams. Mes uh, Girdėjome, kad rinkimų komisija pabandys kažkaip įspręsti šias problemas. Bosnijos Hercegovinos, e, Respublika Serbska ir federalinių lygmenimis. Ir uh, Ta rinkimų komisija yra tik tokio techninio pobūdžio įstaiga ir vargu, ar jai pavyks įspręsti visas per rinkimus pastebėtas problemas. Bet to žinome, kad rinkimų statymas taip pat tobulintinas. Aš manau, kad ateityje visas šias problemas reikėtų ištaisyti. Nes dabartinė situacija yra nepriimtina. Be to, Nepamirškime, kad teismo sprendime yra parašyta, kad Finci nebuvo laikomasi per rinkimus. Dėkoju. Dėkoju ponui Raduš, toliau Žilijana Zovko. Dėkoju. Aš e, dėkoju pirmininkė Aš kalbėsiu apie kroatus, Bosnių ir Hercegoviną, bet kalbėsiu vis dėlto angliškai. Aš e, dėkoju tam, ką pasakė, dėkoju pono Engels už tai, ką jis pasakė apie rinkimus. Ir manau, kad mes šiuose rūmose turėtume visuomet viską vadinti savo vardais, ypač kai kalbame apie Bosniją ir Hercegoviną. Ponas Erdoganas. Uh, likus metams iki rinkimų apsilankė Bosnijoje, Hercegovinoje. Ir mes turime labai aiškiai pasakyti, kad Turkija suvaidino svarbiausią vaidmenį renkant kroatų atstovą prezidiume. Musulmonų bendruomenė, bendruomenėje buvo nurodinėjama šeimos nariams kad jie balsuotų už kroatų atstovą prezidiumą. Ir būtent todėl kroatų atstovas išrinktas musul, musulmonų iš esmės. Kodėl tai yra? Mes matome, kad Rusija ir Turkija artėja prie mūsų sienų. Mes kalbame apie šios rinkimus, tik tai būtų nu, normalūs rinkimai. Bet tai nėra nu, normali šalis. Joje vis dar yra tarptautinių uh, uh, stebėtojų, nes nebuvo ži... Uh, pažymėtos Daitono e, susitarimo 23-osios metinės. Ir e, ateitis yra dar neaiški. Aš manau, kad mes turime atvirai kalbėti apie tai, iš tikrųjų, kas vyksta šioje šalyje. Ir kolegos čia nėra. Ir jūs matote, kiek, kiek jiems rūpi iš tikrųjų vakarų Balkanų stabilumas. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų, ką nors pasakyti, kas nors iš delegacijos narių ar šešėlinių pranešėjų? Ne. Frankai, gal tuo metu norėtum apibendrinti? Tik greitai, gerai. Dėkoju. Aš pasistengsiu padaryti, padaryti tą taip greitai, kaip sugebėsiu. Aš nenorėjau pateikti politinių vertinimų savo įžanginėje kalboje, nes pristačiau jums tiesiog rinkimų stebėjimo ataskaitą. Bet galiu jums iš karto pasakyti, kad e, viskas, kas yra susiję su rinkimais į, tą, į trinarį prezidiumą. Svarbu pasakyti, kad rinkimai teis, teisiškai galėjo įvykti. Tai reiškia, kad institucinė sąranga ir teisinė sąranga uh, Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien nėra, nebėra tokia, kad galima būtų užtikrinti, kad valstybė veiktų autonomiškai ir savarankiškai. Ir tai yra visiškai aišku. Ir galiausiai gal reikės keisti institucinę sąrangą, aš nežinau, kiek ES būtų pasiruošusi pritarti tok, tokiems pokyčiams ir kiek Bosnija ir Hercegovina to norėtų bet mes girdėjome iš, e, girdėjome iš žmonių, kad iš tikrųjų da, veiksmos, veiksmų laisvės nėra tenai labai daug. Ir tai, ką sakė Žilijana. Jeigu Bavarijoje vyksta rinkimai, Austrijos kancleris atvyks į Bavariją ir bandys paleng pateikti savo rinkimų viziją. Ir tai ir yra normalu. Taigi, kaip Lenkovičius vyksta į Hercegoviną, tai nieko irgi ne, nesukelia prieštaravimą. Bet mane neramina tai, kad uh, Saudo Arabijos. Uh, Vasabiai ir kitų interesų grupės atstovai tenai vyksta. Ir iš tikrųjų Respublika Serbska apskritai mažai prisideda prie gero Bosnijos ir Hercegovinos valdymo. Ir todėl aš ir pasakiau per spaudos konferenciją, kad kiekvienas turi suvokti labai aiškiai, kad jei Bosnija ir Hercegovina vieną dieną nori tapti da, da, e, tvarkingesnė šalimi, mes turime turėti vieną tenai žmogų, su kuriuo galima būtų kalbėtis. Ir Mes girdėjome jau iš išrinkto naujo Respublikos Serbsko atstovo prezidiume, kad jisai neketina dalyvauti bendrojo prezidiumo veikloje, kad jis neketina važiuoti į Sarajevą, kad jisai dalyvaus e, e, nuotoliniu būdu tuose susitikimuose. Ką, kogi galima tikėtis? Kosove ir Albanijoje mes apie šios dalykus gal dažniau kalbame, tačiau Bosnijoje ir Hercegovinoje nenorime kalbėti apie vahabius. Bet žinome, kad jie turi savo ta, tvirtovę visai šalia mūsų sienų. Ir mes turime padėti Bosnijai Hercegovinai su tuo kažkaip susitvarkyti. Dėkoju. Dėkoju už šią ataskaitą. Mes matome, kad dar ne viskas yra įspręsta, gal prie tų klausimų reikės dar sugrįžti at, at, at, ateityje. Toliau. Mūsų darbo tvarkė yra pranešimas dėl 2018 m. komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Tai bus jau antra diskusija šiuo klausimu. Ir aš dabar norėčiau paprašyti pranešėjo pristatyti mums e, patiktus pakeitimus. Um, e, Dėkoju, pirmininkė. Kaip jūs minėjote, tai yra antra diskusija. Diskutuoti dėl naujo pranešimo pradėjome rugpjūtį. Buvo įvairių pasikeitimų, buvo padaryta pasiūlyta pakeitimų ir su tais pakeitimais pasistengiau į įvairius e, situacijos kitimus atsižvelgti. Daug ką jau aptarėme, buvo labai e, nemažai įvairių dalykų, taip pat ir teigiamų poslinkių, e, energetikos srityje pasikeitimas, taip pat buvo e, labai išleistas labai lauktas įstatymas e, dėl e, civilinio, dėl baudžiamojo proceso kodekso įstatymo. E, kai ko negalima buvo padaryti dėl to, kad vertimas raštu labai ilgai užtruko, dar kolegų prašymų įterpiau vieną pastabą E, būtent kai kurių jėgų įtaka Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mm, tačiau tų jėgų, e, tų jėgų e, pasireiškimą reikėtų kažkaip tai užkardyti, kad, kad jos nepatektų į Europą. Gavau 90 90 pakeitimų pasiūlymų, maždaug tiek ir būna visada, Toks yra vidutinis skaičius. Čia tikrai nei daugiau, nei mažiau negu įprastai. Pasiūliau 27 kompromisinius pakeitimus, kurie padengia 124 iš visų e, pasiūlytų, e, iš pasiūlytų pakeitimų. Pastengiau, pasistengiau kaip galima daugiau visko įtraukti, bet žinoma, stengiausi laikytis nuoseklumo nes kartais, kai labai jau nori viską įtraukti, tai galų gale išeina taip, kad niekas nebesupranta nieko. Mes e, posėdžiavome Strasbūrė su šešėliniais pranešėjais ir mums pavyko e, tuos kompromisus užbaigti. Norėčiau kolegoms padėkoti, visiems, e, visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat norėčiau Tonino Piculą padėkoti kaip delegacijos vadovui, kuris labai daug dirba Bosnijos e, ir Kosovo klausimais. Detalių e, dėl to kompromiso nepateikinėsiu, tiesiog norėčiau keletą pagrindinių dalykų paminėti. Iš pat pradžių noriu patikėti, pasakyti, e, kad labai su dideliu susidomėjimu žiūrėjome į tokius pakeitimus, kurie yra susijęs su nediskriminacija, pagrindėmis teisėmis ir laisvėmis, e, e, spaudos laisvė, kova su korupcija, terorizmas, ekstremizmas ir e, teisingumo nepriklausomybė, bešališkumas. Visą tai įtraukta į kompromisus, taip pat buvo įtraukta tokie dalykai kaip e, karo nusikaltimų e, tyrimas, migracija. E, migracija, pavyzdžiui, buvo labai aktyviai keliamas klausimas, daug aktyviau šiais metais negu visada. Pagrindinis dalykas iš tų kompromisų yra toks, kad, e, na, šiaip tai tikimės, kad e, į papildomus klausimus, kuriuos uždavė komisija, labai greitai Bosnija ir Hercegovina atsisakys, atsakys. Mm, tai vis tik tais yra šalis kandidatės. E, deja, deja, turiu pasakyti, kad kalbant apie Sarajeve duotus įsipareigojimus, pastebimas tam tikras vėlavimas juos įgyvendinti. Buvo žadėta iki rudens atsiųsti atsakymus, paskui sakyta, kad e, rugsėjo vidury e, galų gale situacija tokia, kad tų atsakymų po šiai dienai nėra. Na, žiūrėsime, kas iš to išeis. Dabar dėl tų kompromisų norėčiau priminti, kad e, labai daug diskutuojama buvo apie, e, apie rinkimus. Mes bandome pažaboti mėginimus keisti konstituciją. E, dabar Bosnijoje ir Hercegovinoje e, trišalis trilogas vyksta E, tai susitikimas su ambas, Kinijos ambasadoriumi, Rusijos organiz, e, ambasadoriumi, atrodo savaip įtakojo jų požiūrį. Mes patys buvome e, Serbijos Respublikoje prieš trejata dienų, tačiau reikia pažymėti, kad dar nemažai kelio reikės nueiti. Pagrindinė žinia yra tokia, kad e, mes stengiamės, jog visos valdžios struktūros kaip galima greičiau pradėtų dirbti visos e, tautos labui. Mes e, norėtumėm pasakyti, kad vis tik tais, kalbant apie Kaduką Liubič, yra tam tikras teisinis vakumas, E, raginame kurti kompromisus ir laikytis žmogaus teisų teismo ir kitų panašių institucijų sprendimų. Norėčiau priminti, kad nuo 2014 metų, kai pradėjau savo darbą šiame generalinėme direktorate, e, pradėjome kalbėti apie ekonominės ir socialinės reformas, kurias reikėtų įgyvendinti pirmiausia, visą laiką rėmėme ir politinės reformas. Visos politinės reformos buvo sveikint, būtų sveikintinos, jeigu jos būtų daromos e, politinių kompromisų pagrindų. Kompromisai rodo, kad e, politinės e, ir konstitucinės reformos turi būti kaip galima greičiau įgyvendintos. E, dėl komis, komisijos dėl šalies stojimo kom, sprendimas turėtų būti pateiktas dėl to, kaip šalis atitinka įvairius kriterijus. O kalbant apie e, įvairias e, reformas, tai turėtų šalis įstoti tik tais po to, kai pilnai jas įgyvendins. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Picula. Predsjedavajući, ja bi se naravno najprije zahvalio. Dėkoju. Visų pirma, labai noriu padėkoti ponui Prėda už jo bendradarbiavimą šiuo labai e, sunkiu ir e, tradiciškai daug reikalaujančiu e, klausimu. Kalbant apie 2018 metų projekto pranešimo projektą, tai atsižvelgiant į tai, kad vyko rinkimai ir kad konstitucinis e, vaidmuo turėjo pakeisti savo vaidmenį prieš rinkimus ir tai neįvyko, tai matome, kad e, net po rinkiminių laikotarpių Bosnija ir Hercegovina susiduria su e, visos architektūros didžiuliais trūkumais. Tad kyla problemų dėl rinkiminio apygardų rinkėjų Ir dėja situacija vargu ar pasikeis ir ateityje per rinkimus. Ir ar mes turėsime tokius pokyčius, kurie išspręs Bosnius ir Hercegovinos problemas. Ir mes turėtume pasiekti, kad būtų pakeisti teisės aktai taip, kad per rinkimus Bosnijoje Hercegovinoje būtų užtikrintos e, ir kandidatų, ir e, piliečių e, vienodos teisės. Ir Seidvif Penči byla neseniai um, įtakojo Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų sistemą. Ir uh, Bosnijos Hercegovinos nacionaliniuose ar tarptautiniuose teismuose priimti sprendimai nėra įgyvendinami. Ir kitais metais par, e, parlamente mes galėsime dar kartą aptarti šitą klausimą. Dabar yra politinis vakumas susidaręs ir e, jis e, gali tik tai pabloginti situaciją. Praėjusiais metais dėja Hercegovinoje jokios pažangos nepastebėta. E, Ir be to, akivaizdžiai ši šalis stagnuoja keliose šalyse, e, sritise ir e, tikėkime, kad nauja Bosnijos parlamentinė asamblėja ras geresnių partnerių ir pagaliau pradės įgyvendinti asociacijos susitarimą. tai vis tiek yra vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kuri turi parlamentinę uh, dimenciją ir bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti Vakarų Balkanų uh, darbo grupės pirmininkui žodį ponui Kukan. Ponės ir ponai. Uh, jau už mūsų liko dar vieną polarizuotą rinkimų kampaniją. Aš tikiuosi, kad ES lyderiai paspartins visą procesą ir pasiūlys orientuotis į lyčių lygybės klausimus kaip prioritetą. Pranešime pažymėti pagrindiniai dalykai, su kuriais susiduria e, šalis tarp jų ir e, rinkos ekonomikos situacijos gerinimą, kovą su e, korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir laisvo žodžio judėjimu. Pranešime yra užsimenta apie tai, jog yra pažydžiami e, stojimo sutarties įsipareigojimai ir nėra susitarta e, dėl e, darbo tvarkos taisyklės dėl SAPC. Ir be to, neįgyvendant Europos žmogaus teisų teismo taisyklių sėdi Finči ir Žolnič pila bei Šilako bylos, bylose yra pažydžiami įsipareigojimai ir šituos rimtus įsipareigojimus šalis turi pradėti vykdyti. Taip pat noriu pagirti tuos asmenys, kurie stengiasi įgyvendinti etninius ar religinius susiskaldimus ir tuos, kurie veikia pilietinėje visuomenėje. Norėčiau paminėti e, Vijaice savivaldybės universiteto studentus, kurie e, laimėjo du e, apdovanojimus už ypatingą drąsą ir įkvepiantį aktyvizmą reikia paminėti e, kelis iš jų ir aš manau, kad mes turėtume palaikyti ir paremti tuos, kurie kovoja už žodžio laisvę ir prieš neapykantos kurstimą ir religinę neapykantą ir už tuos, kurie skatina įtraukti. Todėl mes turime pasakyti, kad Bosnija Hercegovina bus moderni ir pilietinė valstybė ir pabrėž pilietinius skirtumus, o ne etninius. Dėkoju, ponė Kukan. Papadakis. Ponas Papadakis, prašom. Thanks, Mr. Kukan. <laughs> Dėkoju, ponė Kukan. Dėkoju. Labai dėkoju Jūs atsižvelgėte į daugelį pakeitimų e, ir į socialinę dimensiją, kuri yra prioritetas, kalbant apie atnaujintą ES požiūrį ir į, į Vakarų Balkanų strategiją. Reformos Bosnijoje ir Hercegovinoje turi toliau subalansuotai vystytis, E, suinteresuotam šalims aktyviai diskutuojant, e, siekiant teigiamo rezultato tai e, kiekvienam kasdieninėme šalies piliečių gyvenime, kuriant darbo vietas, apsaugant mm, labiausiai pažeidžiamus gyventojų sluoksnius. Ar mm, Visuomenė turi dalyvauti šiame darbe, turi likti jaunimas šalyje, neišvažiuoti iš jos ir siekti geresnio rytojus, geresnių sąlygų. Dešimtas ir tryliktas um, pasiūlymai mums atrodo yra labai svarbus. Mes taip pat marome, manome, jog reikia 28 ir 192 e, punktą pakeisti. Europos parlamentas turi pabrėžti, kad šios šalies europinės perspektyvos gali pakeisti e, e, padėtį ir viskas priklausys nuo to, kaip e, piliečiai dalyvau šiame procese, nepriklausomai nuo jų regiono arba uh, E, etninės kilmės. Tikėkime, kad reformos bus vykdomos efektyviai ir kad įstatymai prisitaikys prie e, bendrijų standartų. Rinkiminės ir konstitucinės reformos turi dėrėti tarpusavyje, taip pat yra labai svarbu, prisidėti prie ekonominio augimo kultūros kuri būtų pagrįsta tarpusavio supratimu. Ekonominės ir socialinės reformos turi būti e, ėjimo link Europos Sąjungą centre. Visų pirma, reikia galvoti apie socialinės teises ir e, kovą su stereotipais visuomenėje. Tam reikalingos uh, šviečiamosios programos. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad mūsų kaip Europos parlamento vaidmuo vis labiau tampa svarbus, kai kalbame e, apie Hercego, Bosnę ir Hercegoviną e, ir jų kelią link Europos Sąjungos. Dėkuoju, ponas Ratos, prašom. Dėkuoju, ponia Kukan, ir aš noriu padėkoti ponui Priedai už išsamų pranešimą ir puikų bendradarbiavimą. Ir mm, esu tikras, kad kol kas dar na, jam nebuvo lengva rengti šitą pranešimą. Ir e, norėčiau pakalbėti apie konstitucinį klausimą. Keletą kartų e, dėl šitos rezoliucijos buvo daromi konstituciniai pakeitimai, tačiau taip yra ne pirmą kartą. Mums reikia kitų mechanizmų. E, no, ne tik pradėti raginti daryti pokyčius. Tačiau mes neturime tokių mechanizmų. Konstituciniai pokyčiai e, gali apimti ir Daytono susitarimo pokyčius, tačiau tai labiau yra politinis klausimas. Teismų sprendimų įgyvendinimas kiek tai susiję su Senič Finsi byla ir uh, e, Liubič byla ir uh, e, kitų kitus konstitucinius e, sprendimus turint omenyje, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimų procese Mostar. Uh, Tačiau yra tai tik keli teismo sprendimai, yra daug kitų, kur Bosnijos Hercegovinos teismų sprendimai yra neįgyvendinami. Bosnija ir Hercegovina turi keturias paralelias teismų sistemas, kurios nėra harmonizuotos, dažnai viena kitai prieštarauja. Ir e, be e, tos teismų sistemos silpnumo ir e, dėl to, kad į nepriklausomumo mes turime nemažai e, kitų problemų dėl jų e, prieštaringos teismų sistemos. Ir mes turėtume veikti iš savo pusės ir ateityje, nes visa teismų sistema valstybėje tampa nelegali. Ir tai taip pat sumažina piliečių pasitikėjimą šitą sistemą. Taip pat tai e, didina, didina e, įtampą Bosnijoje ir kadangi aš manau, kad yra labai nedaug tikimybės, kad Daytono susitarimas ateityje pasikeis, tai aš manau, kad mes turbūt turėtume susikoncentruoti į tradicinę e, sistemą Bosnijoje Hercegovinoje ir pasistengti harmonizuoti šias tradicinės sistemas keturias teisminės sistemas ir įgyvendinti jų sprendimus, teismų sprendimus. Ir tai padidins piliečių pasitikėjimą ir visos valstybės funkcionavimą. Dėkoju, ponas Berger. Dėkoju. Ačiū. Vokiškai yra. Praėjusią e, savaitę mes puikiai pašnekėjome su šešėliniu pranešėju ir šiandieną iki pietų aš klausiausi pranešėjų ir matau, kad e, E, buvo minėta, jog regione buvo ir e, e, karo pranešimų redaktorius ir situacija buvo nelengva. Na, kolega ką tik sakė, kad pirmiausia mane traktuoja kaip kroatą. Tačiau yra svarbu, kad mes E, turėtume bendrą poziciją, kad paruoštume ateitį šiai šaliai. Ačiū. Dėkoju, ponė Šarnena Zovko. Dėkoju, pirmininkė. Dėkui už puikius e, palinkėjimus, kuriuos jūs išreiškite dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Aš buvau ambasadorė daugelį metų ir aš taip pat noriu palinkėti šią šalį visokiojopos um, sėkmės. Tai yra šalis, kuri ieško savo dvasios. Visai neseniai mano premjeras um, vadovų taryboje iš, iškėlė klausimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Ir uh, dėl to, kad buvo pažeistas Daytono susitarimas ir mes stengiamės rasti kylančios krizės sprendimą. Tai buvo e, e, aptariama šį pirmadienį ES ir užsienio reikalų taryboje. Ir norėčiau mm, prisiminti poną e, Plenkovič, mūsų premjerą. Jis labai gerai supranta, kokia yra pagrindinė problema ir priežastys. Galbūt dėl to e, savanaudiško klausimo, kad mes Bosnijoje ir Hercegovinoje turime stiprią kruatų bendruomenę, mes e, turime juos ten e, palikti. Mes turime 500 tūkstančių ES piliečių Bosnijoje ir Hercegovinoje ir mes e, stengiamės e, užtikrinti saugumą. E, šis parlamentas yra prieėmęs keturias rezoliucijas ir siūlo e, tokį tarpinį kelią tarp dviejų e, ekstremumų - separatizmo ir unitarizmo. Mes turėtume e, mes visi balsavome už separatizmą plenarinėje, mes turėtume pas, pastumti, padaryti spaudimą um, Europos komisijai, um, kad jie įgyvendintų mūsų rezoliucijas. Ką mes čia darome? Galime būti realistiški. Europos uh, sprendimai skirti federaliniams valstybėms ir vienintelis Bosnijos Hercegovinos kelias yra įgyvendinti mūsų e, rezoliucijas ir e, gerbti Deitono susitarimą tol, kol jis nepasikeitė. Dėkoju. Ačiū. Daugiau nematau prašančių pasisakyti, tad suteiksiu žodį poniai Mikela Matuela. Bosnijos ir Hercegovinos ir Albanijos e, skyriaus reikalus skiriaus e, vadovė. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau labai vertinti tuos, kurie parengė šį pranešimą, pona Prėdą ir kitus, kur tai visiškai atspindi komisijos poziciją ir e, šis pranešimas bus paspausintas šiuo metu balandį. Yra aišku, kad e, iš, ir iš mūsų, ir kitų pranešimų, kad Bosnija ir Hercegovina susidurs su tam tikrais iššūkiais kad galėtų eiti Europos integracijos keliu. Be abejo, komisija yra pasirengusi palaikyti e, šalį šiame procese. Ir kaip žinote, e, kalbant konkrečiau, mes e, parengsime nuomonę. Ir kaip jau sakėme, mes turime e, nubrėžę tam tikrą veiksmų planą, ką turi padaryti šalis, kad pajudėtų link ES. Šioje nuomonėje yra e, skelb, paskelbiami tie aspektai Bosnijos ir Hercegovinos, kurie nėra e, suderinami su ES standartais ir teisynu. Ir šalies politinės valdžios institucijos turėtų rasti sprendimus, kaip šias institucijas E, į šias institucijas kreiptis, ką daryti ir reikia priimti e, sprendimą dėl, pavyzdžiui, stojimo į Europos Sąjungą. Ir jeigu reikia kažką koreguoti tam, kad e, jie laikytųsi reikiamų standartų, tai, tai mes be abejo turime atitinkamai viską pakoreguoti. Iš mūsų perspektyvos žiūrint yra svarbu tai, kad institucijos būtų kiek įmanoma greičiau įsteigtos tam, kad mes galėtume nutiesti e, tuos kelius, kurie yra būtini. Mes tai jau aptarėme su mūsų politiniais lyderiais ir mes kalbėjome apie socialinės ekonominės reformas ir be abejo vėliau mums reikės e, kitų papildomų reformų, kaip e, išdėsto nuomonė. Be abejo, komisija yra pasirengusi palaikyti šalį šiame procese ir padėti e, šaliai rasti sprendimus, kurie atitinka mūsų teisiną ir standartus. Tokį vaidmenį šiame procese atlieka komisija. Ir e, taip pat mes norime e, bendradarbiauti su Europos institucijomis šiame procese. ir mes e, be abejo atliksime labai svarbų vaidmenį šiame procese ir labai lauksime bendradarbiavimo kartu su jumis. Labai ačiū. Dėkoju, tikrai labai įdomi diskusija ir aš dabar paprašysiu pranešėjų, pranešėjų apibendrinti šią diskusiją. E, Dėkoju visiems kolegoms už reakciją. Pasakysiu keletą žodžių dėl susitarimo, kuris buvo pono Pitsulos paminėtas, aš manau, kad jis buvo tikrai būtinas. Naujasis parlamentas bus panašiai kaip ir ankstesnis, jeigu jis bloko susitarimą. Tai tada reikėtų pasi, pasižiūrėti į tai, kaip žin, į žingsnį atgal. Tai yra visiškai aiškus dalykas ir aš noriu tą pabrėžti. Toliau. Esu labai laimingas, kad jūs, ponas pirmininkė, paminėjote techninį susiskaldimą, taip pat e, hate speech vadinamąjį. Neapykantos kalbas. Iš tiesų e, tai E, kursto prisiminimą apie karus ir sukelia daug, daug spaud, didelį spaudimą. Dar norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl Elina Zovko pasisakymo. Ji paminėjo mūsų draugo Pritkovičiaus e, pasisakymus taryboje, tačiau mūsų pasiūsta žinia yra tokia pati kaip ir tarybos pasiūsta žinia, kitaip tariant, e, e, reformos, rinkimų įstatymo pakeitimas, tačiau tam reikia, kad pritartų Bosniai. Mūsų kol kas niekas nepakvietė būti jokiais tarpininkais ar taikintojais, kol kas mes turime kitų dalykų, kuriuos reikia nuveikti. Dėkoju visiems e, ir laukiu balsavimo. Dėkoju, tuo mes baigėme e, šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir kiti du e, klausimai yra susiję su Afganistanu ir mes juos e, spręsime, aptarsime e, kartu. Mhm. ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo sutimas dėl partnerystės ir vystymo. Ir e, e, kitas e, klausimas ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo sutimas dėl partnerystės ir vystimosi. Norėčiau tarti porą žodžių. Afganistanas. E, kentėjo nuo daugybės ginkluotų konfliktų beveik e, keturis e, dešimtmečius ir e, mes įvertindami ilgalaikį atsidavimą bendradarbiaudami su Afganistanu, ES parengė 2017 m. vasario 18 pasirašytą sustarimą e, su Afganistanu e, dėl bendradarbiavimo ir partnerystės ir vystimosi. Ir visos valstybės narės visiškai jį ratifikavo, o ratifikavimas šiame parlamente vis dar vyksta. Mūsų komitetas nusprendžia e, pradėti dvi paralelės procedūras. Pirmoji būtų teisėkuros rezoliucija dėl susitarimo procedūros ir kita papildoma rezoliucija dėl to, kad Europos parlamentas turi e, pas, pasisakyti dėl ES ir Afganistano santykių. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, pranešėjai fotygai, bet matau, jos nėra. Tačiau taip pat matau, kad ponas Džambatski, mūsų gerbiamas kolega, pasisakys už ją. Prašom, ponė Čampatski. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата от... Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš kalbėsiu ponios Fotygos vardu, būtent jį rengė šį dokumentą. Pone Fotygo norėtų atsiprašyti už tai, kad ji negali dalyvauti šiame posėdėje dėl sveikatos priežasčių. Būtent todėl jie ir paprašė manęs pristatyti Jums šį dokumentą. – 2014 metais prasidėjo Afganistano transformacijų reformų procesas. Tuomet iš Afganistano pasitraukė tarptautinės taikos palaikymo pajėgos. Taigi nuo to laiko praėjo penkeri metai ir mes matome, kad iššūkių tebelieka labai daug. Vienas iš tų iššūkių yra saugumas. Ir Afganistanas susiduria su labai rimtomis problemomis. Ekonomika neauga, nedarbas yra labai didelis, šalies viduje yra labai daug e, perkeltųjų asmenų, yra ir daugybė kitų problemų, nuo kurių kenčia ši šalis. Bet aš žinome, kad e, konfliktas e, nėra pasibaigęs ir dėl to Afganistano gyventojai beveik kasdien susiduria su teroristų išpoliais. Kalbėdamas apie prezidento visuotinius rinkimus, noriu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti, kad Afganistano vadovai galėtų susivienyti tam, kad jie galėtų užtikrinti saugumą ir klėstėjimą, stabilumą šalyje. Tai bus įmanoma tik tuomet, jei mikro ligmenių, vietos ligmenių ir makro ligmenių, tai yra tarptautinėje erdvėje, bus sutelktos pastangos šiam tikslui pasiekti. Būtent todėl labai svarbu užtikrinti, kad ES ir toliau tai beliktų labai svarbia Afganistano partnerė. Tai tiek apie padėtį. Dabar keli žodžiai apie mūsų teikiamas rekomendacijas. Mes manome, kad ES ir Afganistanas turėtų susitarti dėl teisinės bazės, dėl, te, te, dėl kažkokio dokumento, kuris padėtų kovoti su terorizmu ir stiprinti saugumą šalyje. Taip pat turime padėti stiprinti ir kurti gyvėjimus ypač socialinėje ir ekonomikos srityje šioje šalyje. Bet aš šiame dokumente kalbama apie e, rimčiausias problemas, kurias turi spręsti Afganistanas. Ir pateiktos rekomendacijos, kurių gali prireikti ateityje. Pavyzdžiui, siūloma paremti naują vyriausybės politiką aktyviau kovoti su narkotikų gamyba ir prekyba jais. Toliau taip pat siūloma tęsti Europos Sąjungos misiją, kurios metu yra rengiami vietos pareigūnų apmokymai. Ir be abejo, turėtume toliau remti taikos procesą, įtraukdami jį į vietos gyventojus. Deja, neįspręstų, neįspręstų problemų yra labai daug. Labai svarbu, kad po lapkričio 30 dieną vykstančios konferencijos Afganista, dėl Afganistano būtų pakoreguota pagalvoti mūsų veiksmai Afganistane. Na ir galiausia, ponia Fotiga yra pasiruošusi bendradarbiauti su visais šešėlinės pranešėjais. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Ir pirmas mūsų kalbėtojas, panas Danžo. Dėkoju dėl prancūziško vertimo ne per jungtinės tautas, o per NATO ten pateko pajėgus. E, faktai gerai išdėstyti pranešinę, dėkoju. Nieko čia daug keisti nereikia, tačiau manau, kad vis tik tais reikėtų į situaciją pažvelgti blaiviai. Situacija Afganistane, Afganistane tikrai nėra gera, tą aiškiai reikėtų pasakyti, nesukant aplinkui. Aš dalyvavau ponios Fotyga pakomitetyje vadovaujamame ir buvo atvykę ekspertai, kurie aiškino, kad viskas turėtų pagerėti, kadangi mm, Na, šiaip talibanai norėtų parodyti, kad jie stiprūs, bet jie nėra stiprūs, jie tiesiog yra persekiojami, tai yra jų pabaiga, bet apie tai buvo šnekėjama prieš dešimt metų. Situacija tikrai negera. Talibanai didžiulę teritoriją E, Afganistane kontroliuoja ir tą reikia pabrėžti. Dėl užsibrieštų tikslų. Žinoma, mes skatinsime demokratiją, e, kovą su korupcija, su skurdu, e, už klėstėjimą, jau de, nuo 2001 metų siekiame tų tikslų, tačiau tai yra chimeriniai tikslai. Aš manau, kad reikia dar kartą patvirtinti, jog Afganistanui reiškiame visokiojopą paramą, bet išlikti blaiviais, kalbant apie įvairius tikslus, kurių reikia siekti. Taip pat reikėtų kalbėti apie tam tikrą sąlygiškumą. Aš tikrai nesu įsitikinęs, kad mūsų e, kolegos Afganistane e, pakankamai demonstruos valią siekti tų tikslų, tokių kaip e, kova su korupcija ar, e, ar, ar e, kova su narkotikų priekyba. Taip pat buvo pabrėžta pranešime, nors gal kita vertus per švelniai, kaimininių šalių vaidmuo. Iš tiesų, per švelnu, eufemistiška pasakyti, kad tos šalis, kurios aplinko Afganistaną įsidėšiusios, ne visada nori, kad Afganistanas klestėtų. Tiesiog e, nemanau, reikia taip jau baksnuoti pirštais į tą šalis, kurios taip e, aktyviai prisideda prie Afganistano destabilizavimo. Ir taip viskas aišku. Toliau e, dabartinis taikos procesas. Pažymėtina, kad jisai yra labai trapus. Tai reiškia, kad nebūtinai reikia talibanus ir teroristinės grupuotės traktuoti vienodai. Jeigu talibanai e, gali būti laikomi pašnekovais e, taikos procese, dėrybose, tai teroristai turbūt ne talibanai, islamo valstybė, kitos teroristinės grupuotės tikrai negali būti plakamos į vieną krūvą. Užsienio armijos dalinių išlaikymas nežinau, ar e, tikslingas, jeigu kalbame apie būsimą taikos susitarimą. Taigi, e, kalbant apie užsienio e, ginkluotų dalinių buvimą teritorijoje, reikėtų tą buvimą e, apibriežti atsargiau. Labai dėkoju, ponas Piculė, SND vardu. Dėkoju, aš kalbėsiu ponas Fundzulika vardu, jis yra mūsų šešėlės pranešėjas. Kaip šešėlės pranešėjas, da, Aš norėčiau pasveikinti ponę Focygą parengus puikų pranešimą. Iš tikrųjų, šis, šiame dokumente yra įtvirtinta, kad ES yra pasiryžusi stiprinti ekonominį ir politinį bendradarbiavimą su Afganistanu tokiuose sritise kaip migracija, sveikatos priežiūra, dikavimo plėtra, švietimas ir technologijų plėtra. O taip pat kova su pinigų plovimu, organizuotų nusikalstumumu, korupcija ir narkotikais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias svarbius faktus. Maždaug 10 milijonų žmonių Afganistane negali gauti būtiniausios sveikatos priežiūros paslaugų. Ir todėl reikia raginti Afganistano vyriausybę už, uh, užtikrinti, kad visi, ypač pažeidžiamiausios visuomenės grupės, tai yra merginos uh, vaikai, uh, moteris neįgalėjai galėtų naudotis sveikatos paslaugomis. Nuo 2014 metų šalies ekonomikos augimas buvo labai lėtas. Po to, kai pasitaukė tarptautinės pajėgos, iš Afganistano pablogėjo saugumo padėtis tenai ir sumažėjo šiai šaliai teikiamas finansavimas. Šis dokumentas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms, tačiau aš manau, kad, kad tam tikras jo vietas reikėtų papildyti. Pavyzdžiui, nuostatas dėl kaimininių valstybių vaidmenį Afganistane. Mes turime toliau pasakyti, kad dialogas su Talibanu yra įmanomas, jei jis laikysis tam tikrų sąlygų. Ir kartu turime raginti Talibaną kovoti su narkotikais. Dėkoju ir aš tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti, tobulindami šį dokumentą. Dėkoju. Aldi frakcijos vadų Petras Auštrevičius. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti ponę Fotygą. Iš tikrųjų, ji puikiai padirbėjo, rengdama šį dokumentą. Ir šis dokumentas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms Aš esu įsitikinęs, kad e, mūsų bendradarbiavimo susitarimas su Afganistanu sudaro teisinį pagrindą ir jis yra labai svarbus mums plėtojant santykius su Afganistanu. Ir apie tai yra pasakyta labai aiškiai Anos Fotygos tekste. Džiaugiuosi, kad atsižvelgta ir į uh, šių metų, ketinama atsižvengti į šių metų gruodžio 19 dienos tarybos išvadas. Kolega Danžan kalbėjo apie taikos procesą ir apie kuris yra reikalingas siekiant užtikrinti tvarę padėtį Afganistane. Taip, mes turime būti atsargus, turime bendradarbiauti su variais partneriais ir kaimynais bet taika yra vienintelė galimybė, jei mes norime, kad Afganistane įsitvyrautų tvari situacija. Ir suprantame, kad sustarti dėl to, kas galima būtų apibūtinti kaip taikos sustarimą, Afganistane nebus lengva. Mes pateiksime kelis pakeitimus šiam tekstui ir jo dalim. Aš manau, kad pirmiausia, mes daugiau turime kalbėti apie saugumą ir saugumo sąsają su vystimusi. Taip pat reikia pasakyti, kad reikia kovoti su skurdu, plėtoti ekonomiką, užtikrinti demokratiją ir socialinę raidą. Tai turėtų būti prioritetinės rytis. Toliau, regioninis matmuo be abejo yra labai aktuolus. Aš pateiksiu kelis pakeitimus susijusius su regionu, su jungtimis regione. Mes žinome, kad Azijos regione šiuo metu ketinama įgyvendinti didžiulius e, regionės infrastruktūros projektus. Ir aš manau, kad šį svarbų dalyką reikia paminėti šiame pranešime. Toliau, ES finansavimas Aš manau, kad mes turime reikalauti didesnio skaidrumo, kad būtų žinoma, kiek lėšų ES skiria Afganistano. Jums yra žinoma tikriausiai, e, kad mes Afganistanu skiriame maždaug 200 milijonų eurų per metus iš ES fondų. Tai yra neskaičiuojant valstybių narių nacionalinių, e, nacionalinės paramos. Toliau aš manau taip pat, kad mes turėtume paminėti ir spalio 27-osios parlamento rinkimus. Rezultatai dar nėra žinomi. Ir reikėtų gal tai taip pat paminėti. Bet aš norėčiau pasmerkti savo pakeitimuose vis didėjantį Talibano vykdomą smurtą, prekybą narkotikais, smurtą. Ir tai, kad Afganistane yra dar ne, išnau, ne naudojimų gamtinių išteklių ir kad jų gavyba turėtų vykti skaidriai ir laikantis atitinkamų standartų. Dėkuoju, poniai Fotiga, ir tikiuosi, kad mes galėsime labai sėkmingai bendradarbiauti. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu, ponė Valero. Aš kalbėsiu švediškai. Aš norėčiau paminėti tai, ko nėra ponios fatiga kontekste. Mes žinome, kad situacija Afganistane yra labai prasta, ji negerėja ir aš paminėsiu tokį žodį uh, joint way forward, bendras kelias į priekį ir kalbu apie migraciją. Norėčiau kai ką pabrėžti. Mes turime daug migrantų Afgani iš Afganistano, kurie atvyksta ir pas mus, ir į kitas šalis. Ir tai susiję ir su mūsų bendru darbu. Mes turime užsienio politiką, turime migracijos politiką ir e, turime e, Afganistano ir migracijos e, ministrą. Ir per Švedijos žiniasklaidą televiziją buvo pasakyta, kad Mes tikrai e, neišsiųsime e, migrantų iš Afganistano atgal dėl to, kad jiems čia lengviau, e, saugiau. Ir taip pat pranešime kalbama apie 305, apie 35 apie 53 jaunolius, kurie buvo nusiusti atgal į Afganistaną. Yra tokių pavyzdžių ir Vokietijoje, ir e, turbūt daugelis e, e, tada neva daugelis buvo užverbuoti Talibano ir nusikalstamų grupuočių. Mes turėtume susidėrėti e, su Afganistanu dėl e, gražinimo ir perdavimo procedūrų. Ir e, tai lygiai taip pat e, tie žmonės, kurie e, bėga į, iš Irano, irgi e, gali būti e, e, gražinami atgal. Na, Afganistanas gali negebėti priimti visų jiems gražinamų pabėgėlių. Ir mes turime prisimti atsakomybę. Ir daugelis labai atvyko į Europą ir turime už, atsižvelgti į tai, kokios problemos vyksta e, te, toje šalyje prieš pradėdami gražinti žmonės. Dabar dėl vidinių konfliktų tarp skirtingų tautų. Tau, etninių grupių. Tai yra aktuali tema ir Afganistanas nėra vieninga šalis. Ir negalima tiesiog imti ir ne, nusiųsti žmogų atgal į tą šalį, bet kur. Tai yra ir šytų, ir musulmonų mažumų, ir uh, yra tokių eksponuotų grupių Afganistane. Ir žinome, kad Hasaris turėjo išvykti iš šalies. Ir Mes čia kalbame ne tik apie e, karinius išpolius, bet ir apie piliečių įtraukimą ir jiems suteikiamą vystimosi pagalbą. Ir turime e, užkirsti kelią tam, kad e, jaunieji, jaunuoliai būtų verbuojami talibano arba būtų priversti bėgti. Uh, Ir mm, manau, kad šitą nuomonę bus patvirtinta ir aš pateiksiu dar savo pakeitimų. Ačiū. Labai dėkoju. Pone Liozing toliau guoja e frakcijos vardu. Dėkoju už e, pranešimą. Aš manau, kad jis labai geras. Džiugu, kad e, buvo pabrėžtas moterų vaidmuo, lyčių lygybė ir skurdo šalinimas, taip pat vystimosi tikslai ir partnerystės dialogas, bendradarbiavimas. Aš kitaip žiūriu iš tą problemą nei ponas Donžon, kad šie tikslai tokie yra dviprasmiški. Mes negalime visko pasiekti per pamatuotą laiką, tačiau mano klausimas yra kitoks. Ar e, tos priemonės, kurios pranešime yra išdėstytos, iš tikrųjų yra tinkamo, e, tinkamas žingsnis pasiekti e, prieartėjimui. Pavyzdžiui, koks yra privataus sektoriaus vaidmuo E, ir e, koks yra jų santykis su e, valstybiniu sektoriumi. Pavyzdžiui, 18 straipsnis, kur kalbama apie tiesioginės investicijas ir tiesioginių užsienio investicijų didėjimas iš ES į Afganistaną ir kad tai būtų labai svarbus, kad tai atlieka labai svarbu vaidmenį. Taip pat yra pranešimo pasiūlyme paminėtas 37 straipsnis dėl gamtinių išteklių, taip pat kalbama apie e, skaitresnės ausinio, e, užsienio investicijas, tam reikia numatyti, sukurti pagrindinės sąlygas. Ir taip pat e, yra kitų priemonių, kurios bendradarbiavant su kitomis valstybėmis uh, narėmis e, gali būti e, taikomos turint tinkamą patirtį, tačiau tos patirties nėra geros, e, atsižvelgiant į tai, kokia yra ekonominė situacija. Ir galima sakyti, kad at, tikrai nepagerėjo daugelio gyventojų ekonominė situacija. Ir Yra daug atvirų e, programų, kurias turėtume vykdyti per investicijas. Taip pat e, turime taip e, panaudoti gamtinius išteklius, kad pirmiausiai jie pasitarnautų Afgani, Afganistano piliečiams. Po 17 metų karinės intervencijos situacija yra tikrai katastrofiška. Ir karinė intervencija e, dalyvaujant NATO pajėgoms yra dalis problemos. Ir e, svarbu, kad e, jie būtų patenkinti prie to, jog prisideda prie saugumo didinimo. Na ir kaip sakė kolega Valero, labai detaliai, detaliai tai Aš visiškai pritariu jų pamastymams, kad 20, kalbant apie 28 straipsnį, tai reikia skatinti bendradarbiavimą migracijos rytyje. Dabar norėčiau tik pasakyti, kad e, turime tikslą e, gražinimo E, direkty, redmicijos e, direktyvą pasirašyti. Ir e, tai iškėlėte kaip pagrindinę sąlygą. Ir aš manau, kad tai yra labai neatsakinga pabėgėlius grįž, gražinti į šitą šalį. Aš e, manau, kad turime atvirai sąžiningai e, pabrėžti, kad e, tikrai vystimasis neturėtų būti susijęs su bendravimo migracijos klausimais. Ir turėtume kalbėti apie tai kitose kontekstuose ir, pavyzdžiui, turėtume pasirašinėti readmisijos sutartį. Dabar dėl E, pakeitimų. Aš pateiksiu keletą pakeitimų ir pritariu tiems, kurie jau buvo pateikti. Ačiū. Dėkuoju. Andriu Marytoliu. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad iš tiesų dėl to teksto, kuris toks subalansuotas, autorė nusipelno uh, pagirų. Keletas pastabų. Pirmoji pastaba labai daug e, buvo tokia pasakyta, kad daug neigiamų dalykų. Bet reikia dalyvauti rinkimuose. Afganistanas yra tokia šalis, e, kur reikia būti labai drąsiam ir nueiti balsuoti e, ir aplamai dalyvauti rinkimuose. Taigi labai drąsi tauta. Kita vertus norėčiau pratesti Arno Danžo mintis. Jis kalbėjo apie tai, kad viskas labai gerai adaptuota, labai gerai dokumentuota ir panašiai, tačiau reikia pasakyti, kad labai mažai kalbama apie tarp etninius ryšius ir tokių šalių kaip Pakistanas e, įsikišimą, tai taip pat ir e, E, Afganistano vyriausybė, nes Afganistano vyriausybė kai kurių regionų visiškai nesuvaldo. Antra vertus, manau, kad didžiausia problema Afganistane yra kova su narkotikais. Tai yra tikrai e, finansinės pusiausvyros problema. E, kova su narkotikais apsiriboja tik tais dideliais skambiais pareiškimais. Tačiau reikia pasižiūrėti, kas vyksta iš tikrųjų. Vienintelis dalykas, kas gali žmogui leisti geriau išgyventi kaimeliuose, yra narkotikai. Taigi mm, e, narkotikų problema neišspręsta ir kol jinai neišspręsta, nebus išspręsta ir korupcijos problema. Korupcija yra didžiulė problema, taip pat ir vyriausybiniu mastu. Būtent iš to kyla visi sunkumai, kalbant ir apie viešąją politiką. Reikia, kad mes kažką darytumėm kaip ES. Taip pat reikia, kad viskas būtų nukreipta, kontroliuojama, e, kaip, e, kaip, kaip viską suvaldyti vietoje. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kad e, veiksmai būtų nukreipti į vietinius gyventojus daug, labai, e, daug labiau į vyriausybinius, į nacionalinius e, dalykus nukreipdavome, į infrastruktūras, pinigus. Tačiau nuvažiu, užtenka nuvažiuoti į kaimus, pasikalbėti su žmonėmis, pasikalbėti su moterimis. Uh, kurie pasakys, e, kodėl mes turime kiekvieną dieną įveikti 10 km pėsčiomis atsi... kad, tam, kad atsineštumėm vandens. E, kartais moterys neturi galimybės prieiti prie sveikatos apsaugų. Gydytojai ten nevažiuoja situa nes situacija yra labai sudėtinga. Taigi e, mes labai dažnai darome skambius pareiškimus, tačiau to nereikia, reikia e, išsamių ir konkrečių veiksmų. Šiandieną vis mažiau ir mažiau šalių yra, kurios e, siūs savo karius į Afganistaną, nes jeigu ten per, per ilgai užsibūnama, tai gyventojai pradeda traktuoti tuos karius kaip okupantus ir šiandieną mokymo, e, e, armijoje mokymo e, visos akcijos problemos taip pat neišspręs, nes tie žmonės, kurie išmokomi, pasamdomi arba traf, talibano, arba narkotikų prekiautojų, arba kitų teroristų. Kodėl? Todėl, kad jiems už buvimą Afganistano armijoje nemokama arba mokama labai mažai. Taigi, norint išspręsti Afganistano problemas, reikia būti labai konkretiems ir pagalvoti apie tai, kad visų pirma turime spręsti problemas vietiniu mastu. Labai dėkoju, man pranešė, kad pas mus atvyko taip pat išorės veiksmų tarybo, tarnybos atstovė. Jei taip iš tikrųjų yra, tai jums ir sutikiu žodį, prašau. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Užsienio reikalų komitetui už parengtą pranešimą ir parengtas rekomendacijas susijusios su bendradarbiavimo sustrimus tarp ES ir Afganistanu. ES yra įsipareigojusi teikti ilgalaikę pagalbą Afganistanui ir būti patikima Afganistano partneri, patikimais Afganistano partneriais siekiant taikos ir stabilumo. Atsižvelgiant taip pat ir tai, kad uh, Afganistano taika ir klėstėjimas yra labai svarbus, galvojant apie visą regioną. Praeitais metais mes patvirtinome Afganistano taikomą strategiją. Ir prieš savaitę taryba patvirtino tar, išvadas, kuriuose yra patvirtinta, kad mes ketiname tęsti pastangas gyvendinant ES Afganistano strategiją. Partnerystės susitarimas yra tas dokumentas, kuris perkel, padėjo mums perkelti ES Afganistano santykius į naują lygmenį ir parengė dirbą mūsų strategijai. Ir mes jau pradėjome dialogą įvairiuose sritise, kurios priskirtinos ES kompetencijai. Pone pirmininkė, mes pritarėme pranešime pateik, pateiktiems vertinimams ir kai kurių šiandien kolegų išsakytų nuom, o, ir kelioms išsakytoms nuomonėms. Taip, dar daug ką reikia padaryti ir iš savo pusės mes galvojame, kad reikia daryti viską tam, kad galima būtų skatinti taiką ir stabilumą ir kad taikos procesui turėtų vadovauti patys afganai. Ir labai svarbu taip pat yra skatinti regioninį bendradarbiavimą. Uh, ir regioninę taiką. Tai yra nepaprastai svarbu, kaip jūs šiandien jau minėjote. Po savaitės Ženevoje vyks ministrų konferencija, kurioje ES dalyvaus ir mes įvertinsime Afganistano vyriausybės padarytą pažangą gyveninti ekonominės reformas, po Briuselio susitikimo, kuris vyko prieš dviejus metus. Ir be abejo, taip pat kalbėsime ir apie taikos procesą. Ir Ženevoje kartu su tarptautiniais partneriais ir Afganistano vyriausybės atstovais kalbėsime apie tai, kaip galima būti skatinti taiką. Dėkoju ir mes toliau ketiname reguliariai jūs informuoti apie savo veiksmus. Tikimės, kad Europos parlamentas taip pat palaikys mūsų vykdomą dialogą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar aš norėčiau paklausti pranešėjai pavaduojantį asmenį, ar jūs norėtumėte apipendrinti diskusiją. Labai trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Става дума за войски на НАТО, а не за войски на, на Обединените нации. Затова пише в доклада. Това е доклада на, на, на госпожа Фотига. Ще предам всички направени бележки към госпожа Фотига и предполагам, че ще има. Aš norėčiau pasakyti, patikinti Jūs, kad aš ketinu visas įsakytas nuomonės perduoti pranešėjai ir nebejoju, kad ji sėkmingai bendradarbiaus su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir kitas darbo tvarkės punktas ir apsikeitimas nuomonėmis su Kirgizijos užsienio reikalų ministru. Ladies and gentlemen, colleagues. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai kolegos. Dabar pereiname prie 28 darbo atvarkės punktų. Tai yra prie keitimosi nuomonės su Kirgizijos užsienio reikalų ministru ponu Aidarbekovu. Pone ministrė, Mums nepaprastai malonu ir pasveikinti Jūs mūsų komite, komitete. Aš norėčiau pabrėžti, kad Kirgistanas yra viena iš jaunos demokratijos šalių regione. Nors ne viskas yra tobula šioje šalyje. ES ir Kirgistano santykiai vis gilėja. Europos Sąjunga ruošiasi iš esmės peržiūrėti Vidurio Azijos e, strategiją ir mes taip pat jau nagrinėjame naujus pasiūlymus dėl uh, paramos finansavimą 2021-2027 e, metais. Ir ta parama bus, kokia parama turėtų būti skirta Kirgistanui. Taip pat metu ES didina bendradarbiavimą su regiono šalimis, e, įgyvendindama naujos kartos susitarimus, įskaitant ir susitarimą su jūsų šalimi. Šiame komitete mes rengiame rekomendaciją tarybai, komisijai ir vyriausiai įgaliotiniai dėl to, kokie tai turėtų būti susitarimai ir ta, kokios pažangos mes norėtume tikėtis tam, kad galima būtų čia šiame parlamente ratifikuoti šį susitarimą, kai jis bus pasirašytas. Taigi, ponė ministrė, dabar suteikiu žodį Jums. Much, Labai ačiū, pirmininkė gerbiami Europos parlamento nariai. Aš norėčiau Jums padėkoti už galimybę kreiptis į Užsienio reikalų komitetą vykstant e, e, dėryboms tarp Kirgistano Respublikos ir Europos e, Sąjungos dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo. Mes labai pabrėžiame bendradarbiavimą su ES ir manome, kad tai yra mūsų svarbus partneris. Kirgistano Respublika vadovaujasi ES vertybėmis, kurios yra pluralizmas, demokratija, teisės viršenybės principas, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. Ir mes labai vertiname ES nulatinę paramą ehm, vykdant e, demokratinės reformas. Ir mes turime Mes pabrėžėme, kad turime pasiekti rezultatų. Daugiau kaip 20 metų e, e, Kirgistano Respublikos ir ES bendradarbiavimas e, davė rezultatą. Mes užmėsgėme e, bendradarbiavimą ir e, Kirgistano Respublikos prezidentas e, keletą kartų vyko į ES institucijas ir pas pasarosius kelis metus mes parodėme įsipareigojimą artimai bendradarbiauti su ES. Mes e, mielai e, pastebime, kad um, ponas Džembekov lankėsi institucijose šių metų balandžio mėnesį, 11 dieną ir vykdė geras, sėkmingas dėrybas įvairiais klausimais dėl dvišalio bendradarbiavimo. Ir su šiuo atveju užsienio reikalų vyriausiai galiotinė užsienio reikalams pana Magarinį E, lapkričio mėnesį 2017 metais atvyko e, Europo, e, į Kirgistaną ir pabrėžė, kad ES teikia mums paramą pagrindiniais klausimais. Kirgistanas toliau eina į priekį kaip demokratinė ir desnės viršienybės principais besivadovaujančia valstybė kuria, ir kas buvo įrodyta 2015 metų rinkimuose. 2016 metų gruodžio 16 Kirgistanas Kazakstanas e, vykdė e, referendumą dėl to, kad turi būti pakeista konstitucija. Ir e, tai yra pagrindas perėjimui nuo prezidentinės res, respublikos prie kitokios sąrangos. Mes pademonstravome tai, kaip e, taikiai gali būti perdodama gale iš vieno prezidento į kitą ir dėjome didelės pastangas, kad mūsų prezidento rinkimai būtų skaidrus ir rezultatai buvo pripažinti tiek mūsų šalyje, tiek tarptautinės bendruomenės. Norėčiau pastebėti, kad neseniai mes priemėme nacionalinį nacionalinę Kirgistano Respublikos plėtros strategiją 2018-2014 metams, apibrėždami strateginės gairias ilgalaikiai perspektyvai. Strategija apibrėžia mūsų šalies ateitį ir nustato pagrindinius kelius, kaip mes pasieksime plėtros tikslus ir apibrėžia trumpalaikės trukmės tikslus. Gerbiamas parlamente, per pastaruosius 22 metus aktyvus partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas tarp ES ir Kirgistano atliko labai svarbu vaidmenį, didinant mūsų dvišalio bendradarbiavimo lygmenį. Ir E, mes e, stojame į PPO ir užmėsgėme politinio dialogo mechanizmą ir e, išplėtojame santykius išorės saugumo ir vidaus reikalų srityje, teisingumo, švietimo, kultūros srityje. Kirgistano Respublika labai vertina ES atsidavimą vykdyti dialogą ir priima, tikisi įgaliojimų E, ir partnerystės. Mes dėkingi už e, Europos delegacijos pastangas ieškant visiems primtinų sprendimų ir už tai, kad sėkmingai baigtos dėrybos. Norėčiau pastebėti, kad kai šių metų balandžio mėnesį Briuselėje lankėsi mūsų prezidentas, buvo sutarta tęsti aktyvų bendradarbiavimą e, stiprinant mūsų partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą. Poreikis turėti naują sustarimą kilo e, dabartinės situacijos pasaulyje kontekste. Taip pat e, įgyvendinant pagrindinius straipsnius esančius dabartinėme sustarime tarp Kirgistano Respublikos ir ES. Ir e, mes e, organizavome pirmą dėrybų raundą 2017 e, m. gruodį ir Kirgistano delegacija Europos Sąjunga dabar atliko pabaigė penktąjį dėrybų raundą. E, nuo 2018 metų lapkričio e, aktyviai veikia trys dėrybinės komandos ir mes pasiekėme tokius rezultatus e, Mes atlikome politinį dialogą ir reformas ir e, susita, delegacijos sutarė dėl daugiau nei 90 procentų teksto, kuris susijęs su mūsų kompetencija. Tuo pačiu metu yra tokių nuostatų, dėl kurių uh, E, Kirgistano Respublikos kompetentingos institucijos e, atlieka labai e, svarbų vaidmenį. Tai susijęs su tarptautiniu baudžiamojo teismu, Hagos konferencija dėl privačios ir tarptautinės teisės ir taip pat readmisijos klausimai bei uh, tarybos ir bendradarbiavimo komiteto privalomi sprendimai. Kalbant e, apie tarptautinį baudžiamąjį teismą, Kirgistanas yra pasirašęs e, e, susitarimą standartą 2008 metais, tačiau jo nėra ratifikavę ir neprisėmė atsakomybės pagal šį dokumentą ir todėl Kirgistano Respublikai nebuvo taikomi Romos statuto įpareigojimai. Ir šis statutas yra tarptautinė sutartis ir ne, neleidžiamos jokios išlygos. Tai yra, reikia griežtai laikytis visų šio statuto normų. Yra tam tikrų e, nuostatų, kurios prieštarauja Kirgistano konstitucijai. Todėl reikia išsamei išanalizuoti e, šias nuostatas, kad sumažintume e, koliziją tarp šių teisės aktų. Dabar dėl Hago konferencijos dėl privačios tarptautinės e, teisės e, Kirgistanas nėra e, narė šio forumo ir šiuo metu pas mus yra dirbama ir analizuojama ši pozicija. Taip pat dėl tarptautinių konsultacijų kompetingų valdžios institucijų mm, kalbant apie trečią teminę dėrybinę komandą ir sekt, sektorinį bendradarbiavimą, valdžios institucijos taip pat sustarė dėl 90 procentų teksto susijusio su jo kompetencija. Ir vienas pagrindinių kontroversiškų klausimų yra konvergencijos klausimas ir nacionalinių teisės aktų harmonizavimas su ES teisės aktais. Europos Sąjungai šis klausimas yra labai svarbus ir jis laikomas kaip vienas iš e, bazinių dalykų siekiant tolesnio bendradarbiavimo tarp šių institucijų. Be to, e, E, yra atskiri straipsniai, pavyzdžiui, vartotojų teisų apsauga, e, jų informavimas, kiti straipsniai dėl regioninės plėtros ir tarp valstybinės regioninės e, bendravimo formos. Visus šitos dalykus reikia suderinti. Toliau antros teminės dėrybos. Mes Mm, sprendžiame daug dar kol kas nesu, neįspręstų, nesukoordinuotų prekybos santykių dėl to, kad kai kurios Kirgistano Respublikos e, e, institucijos turi tam tikras pozicijas. Nesuderinti šie klausimai - intelektinės tos savybės, viešieji pirkimai, prekybos e, prekėmis, e, techninės priemonės, e, taip pat prekybos ginčių e, sprendimo mechanizmai, paslaugos ir investicijos. Ir mums reikia tolesnių diskusijų šiuo klausimu. Kirgistano Respublika labai atsakingai vykdo visus įsipareigojimus pagal tarptautinius susitarimus. Noriu pastebėti, kad Kirgistanas turi pareigų dalyvauti tarptautinėse regioninėse organizacijose, ypač Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Šiandieną rizikuojama, kad prieštaraus e, sutarties projekto nuostatos ES e, sutarties nuostatos e, dabartiniams susitarimams, kuriuos mes turime su ES. Prieštaravimų yra šiais klausimais konfiskuotos e, prekės e, eksporto e, mokesčių srityje, geografinės nuorodos ir, tarptaut, ir intelektinė teisė. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Mes toliau norime vystyti tarp parlamentinį bendradarbiavimą su ES ir mes džiaugiamės aktyviu bendradarbiavimu su Europos parlamentu ir e, Centrinės Azijos, Vidurazijos ir Mongolijos delegacija. Ir e, vykdant tarp parlamentinę bendradarbiavimą tarp Kirgistano Respublikos ir ES, mes norime išvystyti ir e, dvišalius santykius ir pasikeisti geriausiamis praktikomis. Aš taip pat norėčiau pastebėti, kad kalbant apie tarp parlamentinį betradarbiavimą su Europos institucijomis, Kirgistano Respublika atlieka labai svarbu, greipia labai svarbu vaidmenį, dirbdama su Europos tarybos parlamentinė asamblėja. Mes esame, mes turime demokratijos partnerio statusą, kuris mums buvo suteiktas 2014 metais. Mes esame labai suinteresuoti toliau naudotis įgyto statuso galimybėmis, kaip ir Europos parlamento patirtimi. Kirgistanas yra vienintelė šalis Centrinėje Azijoje, kuri turi parlamentinę sistemą, kuri e, sėkmingai uh, vykdo demokratinę transformaciją. Mes manome, kad mūsų parama, nusip, mūsų pasangos nusipelnė e, viso Europos parlamento, ES paramos. Mes labai dėkojame už ES dotacijas ir techninę paramą. Ir mes tikime, kad sėkmingas. ES daugiametės e, indikacinės programos gyvendinimas e, 2014-2020 metais e, mums labai padės. Biudžeto paramos programos pagrindinėse sektoriuose, pavyzdžiui, teisės viršenybė, švietimas ir integruota kaimo plėtra atlieka labai svarbu vaidmenį Kirgistano Respublikoje. Esminiai, e, buvo pasiekta esminių rezultatų, ypač švietimo ir e, rinkimų srityse. Ir toliau svarbu palaikyti rinkimų sistemos reformą, atsižvelgiant į tai, kad Kirgistano Respublikoje netrukus vyks rinkimai. Taip pat svarbu reformuoti ir teisingumo bei teisėsaugos sistemas. Ir mum, mes turime papildomą projektą, kuriuo mes tieksime geriamą vandenį. E, kaimo vietovėms. Ir e, čia, pono Čembekov paskelbė, e, kad tai bus vienas iš pagrindinių tikslų. Taip pat mes turime daugia metę programą 2020 metams ir žinome, kad ES turi partnerį, mes turime bendradavimo ir partnerystės sutarimą su Europos programa, ES. E, prioritetai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į, į ankstesnių e, MIP įgyvendinimą. Ir mes esame įsteigę koordinacinę tarybą, mūsų, ben, mūsų tarpusavėm bendradarbiavimu, kuriam aš pirmininkauju. Ir mes toliau dirbame su ES e, programų ir projektų gyvendinimu. Gerbiami e, parlamentarai, Kirgistanas džiaugiasi kad turi, tuo, kad turi būti sukurta ES ir Azijos strateginė sutartis, kurie turėtų būti įgyvendinta kitais metais. Žinote, kad pastaraisiais metais mūsų dialogas tarp šalių regi, mūsų regione Europos Sąjungos buvo tikrai konstruktyvus, pagrindinėmis temomis kaip saugumas, teisės viršenybė, e, švietimas, aplinkosauga, vandens ištekliai bendradarbiavimas. Kirgistanas remia Europos Sąjungos ir Vidurio Azijos regioninės plėtros platformas. Kitais metais, e, rytoj, lapkričio 23 vyks ES Vidurio Azijos ministrų posėdis ir Europ... ES ir Centrinės Azijos ministrų posėdis, kuriam pirmininkaus ponė Magarinė. Paskutinis dialogas vyko 18 e, metų Liepą ir e, pasinaudodamas progą norėčiau išreikšti savo padėką ES už paramą, kurią mes gavome e, spręsdami Reniotelį problemą. E, tai buvo labai aukštas, e, aukšto lygio posėdis kasybos klausimais, kuris buvo e, suorganizuotas New York'e. Ir Ir be, be, be to šių metų lapkričio 8 buvo panaudota tarptautinė donorų um, konferenciją. Ir per šitą konferenciją mes paskelbėme e, finansinių išteklių e, e, problemą. Ir BRD mums padės išspręsti urano klodų problemą Vidurio Azijoje. Ir taip pat mes siūlome pasis, pasirašyti e, rezoliuciją dėl e, uranio, urano dėl, dėl urano naudojimo regione. Pone Prėda, aš norėčiau Jums padėkoti dar kartą už suteiktą e, galimybę ir pakalbėti šiame parlamente ir noriu pastebėti, kad dėrybų proceso sėkmingas užbaigimas yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Ir mes tikimės gauti Europos parlamentarų paramą ir e, tolesnį e, bendradarbiavimą užsitikrinti. Ačiū. Labai dėkoju, labai dėkoju Jums už uh, tokią išsame kalbą, kurioje jūs paminėjote beveik visus e, savo šalies vystimosi aspektus, e, kalbėjote ir apie jūsų santykius e, ir bendradarbiavimą su ES ir kitomis organizacijomis. Labai dėkoju. O dabar aš norėčiau suteikti žodį Kristijanui Dan Predui, mūsų pranešėjui dėl Kirgistano. Prašau. Monsieur le ministro. Panas ministrė, vertimą turite? Girdite gerai? Taigi, Ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs čia atvykusi, sveikinu Jūsų iniciatyvą šiandieną dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje apsikeičiant nuomonėmis. Labai svarbus šis momentas, kadangi iš karto po diskusijų kalbėsime apie e, parlamento rekomendacijas e, komisijai dėl bendro susitarimo tarp ES e, ir Kirgizijos Respublikos. Aš esu to pranešimo pranešėjas, kaip sakė pirmininkas. Ponas ministrė, e, ryšiai tarp ES ir Centrinės Azijos Respublikų šiandieną e, įgauna naujus sparnus. Aš norėčiau priminti, kad 2015 metais e, buvo e, pasirašytas naujas susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos 2018 Liepą e, priėmėme dėrybų rezultatus, pristatėm dėrybų rezultatus e, vyriausiai įgaliotiniai, kad ji galėtų toliau dėrėti su Kirgizijos Respublika, taip pat yra e, su Turkmenistanu deramasi dėl partnerystės susitarimo. Visą tai atspindi ES norą bendradarbiauti su regiono valstybėmis e, geopolit praktiškai vystyti e, mūsų ryšius, atsižvelgiant į jūsų pajėgumus. 19 metais naujoji strategija Centrinėje Azijoje turi būti sukurta. Šiandieną negalime paneigti, kad ES demonstruoja didžiulę valią, kad partnerystė ir bendradarbiavimas su regiono valstybėmis vystytųsi. Aš norėčiau pabrėžti, kad Kirgizijos Respublika yra vienas iš mūsų prioritetinių partnerių Centrinėje Azijoje. Šiandieną taip pat norėčiau detaliau e, sustoti ties e, mūsų susitarimu, dėl kurio dabar yra deramasi. Aš kaip pranešėjas pabrėžiau iš pat pradžių, kad tas e, susitarimas turi būti labai ambicingas. Tai turi būti toks susitarimas, kuris prisidėtų prie rinkos ekonomikos vystimosi prie e, apčiuopiamų rezultatų ekonominėme ir socialinėme e, lygmenyje visiems piliečiams matomų. Aš taip pat norėčiau, kad tas e, susitarimas sustiprintų konkurencijos taisyklės ir teisinio numatomumo taisyklės, kad būtų stiprinamos skaidrios institucijos. Aš taip pat norėčiau, kad tas susitarimas daugiašališkumą ir bendradarbiavimą tarptautiniu mastu skatintų tokiuose srityse kaip klimato kaita, migracija, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas. Aš taip pat norėčiau, kad tas susitarimas būtų e, labai nukreiptas į demokratijos ir žmogaus teisų vystimą. Labai džiaugiamės, kad Kyrgyzstanas yra, yra vienas iš e, kylančių Centrinės Azijos Respublikų ir Mm, žinoma, galime tuo pačiu pripažinti, kad ne viskas tobula. Mes politiškai labai norime paremti diplomatiškai, finansiškai ir techniškai jūsų šalį. O tam mums reikės Taip pat, kad jūs iš savo pusės stipriai įsipareigotumėte visais aspektais, visose srityse, taip pat ir kalbant apie demokratijos, e, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių laikymosi srityje. Aš labai laimingas girdėdamas tai, jūs, kad, kad jūs sakėte, kad tai yra įsipareigojimas iš jūsų pusės Europos parlamentas e, darybose Mm, turi paliesti tokius klausimus, kurie yra susijęs su e, teisingumu, su teisingumo autonomija, savarankiškumu, su tuo, kad e, teisinių sprendimų prieimimas stokoja skaidrumo, su, su e, žodžio laisvė. Taip pat prieš, pa, prieš pabaigdamas norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra nu, regioninis bendradarbiavimas. Ta pabrėžiu savo pranešime. Labai svarbu imtis bet kokių priemonių, kad sumažėtų e, diplomatinės ir ekonominės e, Afganistano ir jo kaimynų e, įtampos E, dabar kyla daug iššūkių, jie yra bendri. E, narkotikai, vandens trūkumas, saugumo trūkumas. Taigi tas regioninis bendradarbiavimas galėtų duoti tik tais privalumų, reikšmingų privalumų. Labai ačiū, aš e, norėčiau dar porą žodžių pasakyti dėl regioninio bendradarbiavimo, kurį taip pabrėžiu. Kaip matote, labai viskas greitai vystysis pačioje artimiausioje ateityje, reikės atsižvelgti e, į tai, kas vyko netolimoje praeitie, ypatingai Uzbekistano Respublikoje. Dėkoju uždėmesi. Labai dėkoju. Toliau žodis sutikiamas ponui Radoš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aldė frakcijos vardu aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, mes turėsime šį susitarimą, kadangi tas e, susitarimas visiškai atinka ES ir Vidurio Azijos strategiją. Iš esmės, aš manau, kad ES turėtų aktyviau veikti e, Vidurio Azijos regione. Ir aš taip pat manau, kad BLS plus režimą reikia taikyti ir kitoms e, Vidurio Azijos šalis. Ir aš tikiuosi, kad šis susitarimas padės mums užtikrinti veiksmingesnę, efektyvesnę e, veiklą tų institucijų, kurios veikia jau dabar pagal partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Ir kad e, tai taip pat padės mums stiprinti bendradarbiavimą bendradarbiavimo komitete ir dialogo žmogaus teisų srityje. Po to, kai pasikeitė politinė padėtis Uzbekistane, tą minėjo ponas Preda, šiandien galima kalbėti apie artimesnį, glaudesnį bendradarbiavimą. Dar viena tema yra mažumų apsauga Kirgistane. Mes žinome, kad Vidurio Azijoje dažnai kaimininėse šalise gyvena nemenkos e, kito, kito kaimino tautinės mažumos. Ir Vidurio Azija yra labai svarbi, tai labai svarbus regionas tarp Rusijos ir Kinijos ir jame labai daug kas keičiasi. Akivaizdu, kad ir Rusija, ir Kinija daro viską, kad apsaugotų savo interesus ir joms visiškai nerūpi tos visuotinės vertybės, kurio, kurias puoselėja Europos Sąjunga. Dėkoju. Dėkoju. Daugiau niekas neprašo žodžio. Pone ministrė, gal jūs galėtumėt trumpai sureaguoti į pono priedą pateiktą klausimą? <clears throat> Уважаемый господин председатель, уважаемый член. Ponas pirmininkė, ponai parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Predai už tai, kad jisai nuolatos rodo dėmesį e, dėryboms rengiantis naujam susitarimui. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mes skiriame labai didelį dėmesį Šioms daryboms mums tai yra prioritetas, e, vystant abipusiai naudingus santykius su ES. Naujas visapusiškas susitarimas, kurio, dėl kurio dabar deramasi su šalimis, leis abiems pusėms žymiai sustiprinti mūsų visapusiškus ryšius. Tie klausimai, E, kurie šiandieną yra iškilę, atkreipė mūsų dėmesį, mes atviri dialogui. Labai esame konstruktyviai nusiteikę aptarinėti bet kokius klausimus, kuriuos kelia ES šio susitarimo rėmuose. Mes taip pat esame nusiteikę konstruktyviai viską derinti ir ieškoti priimtinų sprendimų e, visiems, visiems punktams tame susitarime. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Predai, Predai Jums už tai, kad dalyvaujate, e, už konstruktyvų požiūrį sprendžiant šį klausimą. Dėl Kroatijos parlamentaro komentaro norėčiau pasisakyti. Kirgizijos Respublika didžiuojasi tuo, kad ji yra daugia nacionalinė, daugia kultūrė Respublika e, ir daugia, e, daugia religinė valstybė. Mes atsižvelgiame į kiekvieno piliečio interesus, turime daugiau negu 80 įvairių tautybių, kurios gyvena mūsų teritorijoje. Kiekvienos etninės grupės interesai e, yra saugomi Kirgizijos Respublikos konstitucijos. Dėl kalbinės aplinkos paminėtina, kad turime įvairių, įvairia kalbių mokyklų, e, kurios atitinka vietinių bendruomenių poreikius. Pagal konstituciją turime dvi valstybinės kalbas E, e, kirgizų kalba e, yra valstybinė kalba, taip pat rusų kalbai suteikiamas valstybinės kalbos statusas. Dar kartą ačiū už komentarus ir linkėjimus. Ponas ministrė, jums labai ačiū už tai, kad suteikėte galimybę susitikti su mumis ir išklausyti jūsų pranešimo, kuriame buvo viskas paminėta. Aš tikiuosi, kad e, būsimieji mūsų santykiai tarp ES ir Kirgizijos Respublikos bus abipusiai naudingi, kad e, tie santykiai duos daug naudingų dalykų tiek jūsų tautai, tiek visoms ES tautoms. Dėkoju Jums ir viso geriausio iki kitų susitikimų. Have... Gerbėmiai ponai ir ponios, kaip jūs tikriausiai pastebėjote, kitų dviejų darbo atvarkės punktų klausimai buvo susijęs su tuo, apie ką tik kalbėjome. Ir uh, balsuosime dėl šių dokumentų kitame posėdėje. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarskė punkto. Tai yra prie viešųjų klausimų dėl ES ir Rusijos politinių santykių. Nepaisant e, visų iššūkių santykiuose su Rusija, aš manau, kad labai svarbu yra palaikyti dialogą su Rusija kartu neišduodant mums svarbių principų. AFET komitetas rengs pranešimą dėl ES ir Rusijos politinių santykių, pranešėjai bus ponia Kalnietė. Ir aš tikiuosi, kad šiandien mes išgirsime įvairių pasiūlymų apie mūsų politinius santykius. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius du labai žinomus Rusijos ekspertus, ponia Marija Mendrasa Jis yra Science Po universiteto dėstytoja ir ponas Šefčič. Jis yra Vokietijos maršalo fondo politinių santykių darbuotojas. Man bus labai įdomu išgirsti, kaip, ką Jūs galvojate apie ES ir Rusijos politinius santykius ateityje. Ir pirmiausia, suteikti žodį poniu Marijas, ir po to kolegoms suteiksiu galimybę užduoti klausimus. Prašau. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm uh, very happy to be back here. Dėkuoju, ponė Pirmkė, labai malonu dalyvauti. Europos parlamento užsienio reikalų komiteto posėdėje parlamentinis darbas uh, man yra labai brangus. Uh, ypač Europos parlamente, kadangi Europos parlamentas visuomet elgėsi nuosekliai savo, ypač kai kalbėsime apie ES politiką Rusijos atžvilgių. Aš kalbu apie mūsų bendrą kaiminystę su Rusija. Rusija teigia, kad a, tai yra jų kaiminystė, o mes, aš sakau, kad tai yra mūsų bendra kaiminystė, nes tos šalės yra ir jų, ir mūsų kaiminai. 2014 metais Ukrainoje įvyko nepaprastai svarbus įvykiai, po kurių daug kas pasikeitė ir tapo akivaizdu, kad mes negalime kalbėti apie ES politiką Rusijos atžvilgių, negalime teikti rekomendacijų dėl ES politikos su Ukraina, nesižvelgdami į mūsų politiką e, Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje ir kitose rytų partnerystės šalise. manęs paprašė pradėti nuo dviejų pamatinių 2016 metų principų, dėl kurių susitarė 28 valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir išorės veiksmų tarnyba. Ir pakalbėti apie tai, kokiu veiksmu galime tikėtis 19 metais, 20, 21. Aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau Aš nebejoju, kad e, mano partija dokumentą, dokumentas bus jums išplatintas. Mano pagrindinė mintis, su kuria norėčiau pasidalinti šiandien, yra tokia. Mums tenkantis iššūkiai yra labai dideli. Bet Rusijai, Rusijos visuomeniai, ukrainiečių visuomeniai tenkantis iššūkiai yra dar didesni. Ir su Ir todėl mes galime pasakyti, kad mes, ES, esame labiau pasiruošę spręsti tuos iššūkius, ieškoti sprendimų, nei Rusijos valdžios atstovai. Ir būtent tą mes ir turėtume daryti. Ir tą turėtume paaiškinti savo žmonėms ir savo vyriausybėms. Pasakyti, kad mes esame pasiruošę tvarkytis su tais iššūkiais. Taigi, pirmiausia, uh, 2016 metų principai. Pagrindiniai trys pirmieji principai yra susijęs su konfrontacija su Rusija. Taigi mes rekomendavome visiškai gyveninti Minsko susitarimą ir taikyti sankcijas tol, kol ne, nebus pažangos šioje srityje. Antra, artimesni ryšiai su kitomis buvusiamis sovietinėmis respublikomis ir labiau priešintis Rusijos grėsmėms energetikos, dezinformacijos ir kibernetinė sritise. Ir aš manau, kad iš esmės e, šiuose sritise viskas yra pakankamai gerai. Visos 28 valstybės narės, net ir su taip vadinamosiomis neliberaliomis vyriausybėmis, uh, iš esmės niekas ne kvestionavo šių trijų pagrindinių principų. Na, problema yra ta, kad tie principai nėra veiksmų planas, tai nėra politika. Ir tai yra problema. Nes jeigu aš dabar priimsiu jums kitus du principus, jūs ko gero nusišypsosite. Nepaisant įtampos bendradarbiauti su Rusija kovoje su terorizmu ir mažinant klimato kaitą. O penktas principas yra stiprinti paramą pilietiniai visuomeniai. Tai yra tai, ką mes darome jau nuo devintojo praeito šimtmečio dešimtmečio. Man atrodo, principai yra teisingi, įsipareigojimas egzistuoja ir net ir ekonomiškai mes remiame ir remiame Ukrainą, bet mes neturime ilgalaikės strategijos. kurioje būtų atsižvelgta į trumpojo ir vidutinio laikotarpio įsipareigojimus ir tikslus. Ir aš manau, kad, aš manau, kad būtent To mums reikėtų. Ir aš tikiuosi, kad naujame pranešime dėl Rusijos bus pateikta daugiau pasiūlymų apie tai, ką reikėtų daryti, o ne tik bus pažerta kritikos. Mums reikia iš esmės peržiūrėti mūsų taikomas priemonės ir politiką. Kaip mes galime tai padaryti? Ir pirmiausia, norėčiau priminti jums apie tai, ką aš pavadinčiau pagrindiniais konteksto pokyčiais, kurie vyko per pastarosius dviejus, trejus metus. Ir po to pateiksiu kelis pasiūlymus. Taigi, kas pasikeitė nuo 2016 metų? Padėtis Kryme blogėja, kaip ir Donbase. Tenai E, daug smurto, negalioja jokia teisė, kiekvieną mėnesį žūsta žmonės, neteisėti vadovai, neteisėti rinkimai. Ir labai gaila, bet turiu pasakyti, kad keli iš mūsų šalių parlamento narių, buvusių narių, buvo nuvykę į Donbasą tam, kad stebėtų, neteisėtai tenai vykusius rinkimus. Ir aš manau, kad mes turėjome pasipiktinti dėl to. Kievas susiduria su sunkumais formuodamas trumpalaikio vidutinio laikotarpio politiką, nes neįspręstos yra nei Donbaso, nei Krymo problemos. Taigi, Minsko susitarimo įgyvendinimas yra įstrigęs. Ir labai lengva yra, aišku, pasakyti, kad tas susitarimas neveikia ir, ir tiek, bet mes jį turime. Bet jų to nepakanka. Pone Harms, pavyzdžiui, kiti Europos parlamento nariai, kurie da, yra apsilankę da, Kijeve pastaruoju metu, žino, kad mes turime pasiūlyti naują politiką Kijevui tam, kad jis neprarastų ryšio su savo gyventojais okupuotose teritorijose. Dar vienas dalykas, dar vienas svarbus po, pokytis. Karas Sirijoje. 2016 metais buvo dar e, kelių valstybių vyriausybių vadovai, keli ekspertai, kurie tikėjosi, kad Rusija galės suvaidinti teigiamą vaidmenį ne tiek gal užkartinant kelią karui, kiek padedant e, baigsi karą. Rusijos kariuomenė dalyvavo kare Bašaro pusėje ir dabar viskas yra įstrigę. Ir e, mums kyla klausimas, ką mums daryti. Ar jūs norite pasikliauti tokią valstybę kaip Rusija? Mūsų ankstesnis pasitikėjimas ją nepasiteisino tai kągi daryti, ar mums tiesiog e, užmerkti akis ir padėti atkurti Siriją, neturint jokios, e, jokio, jokio įsivaizdavimo apie tai, kas valdys šalį. Nežinau. Trečias pokytis - imigracija, migrantų srautai, kurie buvo kur kas didesni 2016 metais ir 2017 metais. Ir čia mes taip pat žinome, kad Rusijos elg, e, el, elgsena nėra naudinga mums, nes Rusija skleidžia dezinformaciją, de, šmei, e, e, rengia šmeišto kampanijas ir tikrai tik tai paskatina tai, ką mes vadiname populistinėmis nuotaikomis ar ksenofobiškomis nuotaikomis. Taigi, ketvirtas pokytis. Rusijos vadovas ir Rusijos elitas. Jiems vis mažiau rūpi tai, ką galvoja jų žmonės, ekonominė padėtis blogėja, taip iš tikrųjų yra, ir matome, kad stiprėja uh, represijos, bet didėja e, ir intensyvėja ir protestai. O tai reiškia, kad mes e, remdami pilietinę visuomenę tradicinėmis priemonėmis turėtume matyti Rusiją kaip valstybę, kurioje yra visuomeniai neaps, negalime apsiriboti tik tai tai, tik didmėšių gyventojais, kurie moka užsienio kalbas, kurie domisi politiką ir taip toliau. Įsivaizduokime, turime suvokti, kad Rusijos žmonės yra tokie pat kaip ir mes. Ir, ir matome, kad ir Ukrainoje taip, taip pat gyvena da, paprasti žmonės ir ten yra pažanga ir, teisės, ir tvirtinant teisės viršinybės principą pagarbą žmogaus teisėms. Ir čia turėtų būti uh, reikia užduoti pirmą pagrindinį klausimą. Kai jūs norite, ar jūs norite kurti demokratiją ir teisės viršinybės principą ir tokiu atveju, ar jūs suprantate, kad tie, kas yra valdžioje, yra tik tai nuomininkai. Jie pasikeis ir ateis kita vyriausybė. Todėl turime atidžiai stebėti tai, kas vyksta Rusijoje, visoje Rusijoje, ne tik Maskvoje ir Peterburgė. Mes turime labai daug gerų žurnalistų, ekspertų, e, žinovų e, iš Rusijos, Ukrainos, iš kitų šalių, kurie puikiai dirba. Taigi išgirskime jų nuomonę, nes jie tikrai gali suteikti mums nemažai peno pamastymams ir nemažai rekomendacijų. Dar vienas pokytis Tai yra tai, kad pasikeitė padėtis Armenijoje, kad uh, Ukraina nepasiduoda. Gruzijoje taip pat matome vilties uh, prošvaišių. Pokyčiai kaiminystėje. Taigi rytų kaiminystės regione vis mažėja Maskvos įtaka. Todėl, kad naujos vyriausybės nebemano, kad Rusija yra patraukli. Ir šiuo metu aš jau girdžiu skeptikų balsus kurie sako taip, taip, jei mes e, iš tikrųjų e, išgirsime jūsų nuomonę e, ir iš tikrųjų elgsimės taip, kaip jūs rekomenduojate, mes tik tai padidinsime Rusijos priešiškumą. Mes negalime to daryti, nes Rusija yra svarbi partnerė. Aš labai rimtai į tai reaguoju. Aš beje nuvyksiu į Maskvą pirmadienį ir aš esu pasiruošusi bendrauti su visais, kas nori su manim bendrauti, neskaitant ir tuos, kurie yra prie valdžios. Ir aš atsakyčiau tokiems skeptikams štai kaip. Pirmiausia, nuo 2014 metų Putinas ir jo remėjai siunti labai aiškę žinę. Tai ir tai, kad jie nebenorėjo su mumis kalbėti apie saugumą. Ir ne tik apie karinį saugumą, bet ir apie uh, humanitarinį žmonių saugumą. Jie nenorėjo apie tai kalbėjo ir todėl. Ir, ir tą pamatėme Minske. Mano antras atsakymas būtų štai toks. Kad ir ką mes darytume, net jeigu ir mes pabandytume kažkaip pasaldinti tą piliulę, vis tiek jie jiems ne, nepatiks. Todėl, kad problema yra ne, ne mes. Jie yra problema, jie turi problemų, nes jie vis labiau jaučiasi ne, nesaugiai. Taigi baigdama aš galėčiau pasakyti, kad mums reikėtų savikritiškai vertinti savo veiksmus, bet kartu galime ir pasidžiaugti tam tikrai savo sprendimais. Aš manau, kad mums reikia dažniau kalbėti apie tai kalbėti ne tik kaip kalbame dabar, bet ir vykdomuoju lygmeniu su savo vyriausybėmis. Nežinau, kaip tai galima būtų padaryti, bet aš tikrai manau, kad naujos mintis, naujos bendradarbiavimo formos gali pasiteisinti. Ir mes matome, kad, pavyzdžiui, svarbi Europos institucija, Europos žmogaus teisų teismas yra institucija, kurią gerbė visi. Rusijoje visi žino apie žmogaus teisų teismo praeitą savaitę priimtą sprendimą dėl Navalnio. Ir tai, kad tas teismas nėra nacionalinis, kad tai yra kolektyvinis teismas. Taip, tai, tai užtikrina tai, kad žmonės jį suvokia kaip autoritetingą. Uh, ir teikia žmonėms vilties, kad, kad nereikia taikyti su tuo, kad žmonės yra suimami, kad jie yra persikiojami. Mano bičiulis Bartas, ko gero, pateiks jums daugiau pasiūlymų. Ir tikiuosi, kad mes galėsime šiandien gerai viską aptarti. Bet aš turiu iš karto atsiprašyti, kad aš pusę trijų turiu pradėti paskaityti paskaitas Janspo universitete ir iš karto turėsiu pabėgti, kad spėčiau į traukinį. Pirmasis paprašė žodžio Petras Austravičius, prašau. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju suteiktą privilegiją. Sutinku su tuo, kad tie principai, kuriuos mes E, sukūrėme po Rusijos karo prieš Ukrainą, yra geri. Jie kaip vakcina, vakarų vakcina prieš Rusijos įtaką. Mes turime jų laikytis. Tačiau sutinku, nesutinku su tuo, kad vakaruose nėra tokių, kurie tai kvestionuotų, pavyzdžiui, ponas Salinį tai daro labai aktyviai. Ir jis valdžioje. Ir tai didžiulė Europos valstybė pono Salvinė rankose. Tad nebūkime tokie optimistai. Yra mėginimų kvestionuoti ir turbūt e, pakeisti šį kursą. Jūs sakėte, kad e, Rusijos įtaka kaiminėms valstybėms sumažėjo, kvestionuočiau tai. Galbūt e, artimoms kaiminėms, nes nėra teigiamos įtakos. Rusai nedaug ką gali parduoti savo kaimynams. E, tiesioginis spaudimas ar intervencionistinės priemonės, intervencinės priemonės. Tačiau neužsimerkime prieš tuos jų veiksmus. Įdomu yra tai, kad rusai gali pasiekti daug toliau nei jų artimiausi kaimynai, kalbu apie vakarų Europą. Ir iš tiesų jiems e, tai labai sekasi, labai seka valdyti ir skaldyti principas. E, Europai, e, Rusijai nereikia vieningos Europos. Ir jie. Yeah E, nekalba apie taiką, saugumą ar e, ekonominę plėtrą, jie tiesiog mus skaldo tautinių valstybių e, lygmenių. Nepamirškime Nord Stream 2 liūdnai pagarsėjusio projekto. Tai siaubingas jungtinės suvientos Europos principo pažeidimas ir jis labai veikia. Be abejo, Rusijos naftos ir dujų kainos. Uh, yra kitas klausimas. Tiesioginė sąsaja yra tarp e, Rusijos biudžeto dydžio ir karinių išlaidų. Aš manau, turėtume daugiau investuoti į klimato kaitos tikslus, tai yra senovinančius energijos šaltinius, kad mes sumažintume mūsų priklausomumą nuo Rusijos tiekiamų e, e, šaltinių. Turėtume e, prisiminti tai, ką Rusija 2014-2018 e, metais e, sukūrė. Tai pavyzdžiui, jų dezinformacijos arba klastingų žinių, klasto, suklastotų žinių panaudojamas prieš mus. Na, kai E, jūs būsite Maskvoje, tai galite net neklausti, ar Rusija dalyvauja tokiuose e, veiklose ar ne. Jūs galite paklausti bet ko. E, ar yra kokia nors neteisinga informacija teikia, platinama Europoje, ponas Surkov ir kiti tikrai ją paneigs. Ir atsitrauksiu šito dialogo tai yra dialogas tarp mūsų, kaip pasakys, ne, iš tikrųjų taip nėra. Na ir ką galima pasakyti apie tą dezinformaciją ir neteisingas žinias. Kokia yra Europos reakcija mūsų veiksmus ir kaip jie veikia, kaip jie neveikia. Ačiū. Dėkoju. Sandra Kalnietė, prašom, ponia pranešėja. Aš norėsiu pabaigoje pasakyti, E, baigiamasias pastabas. Daugelis mano kolegų, kurie iš tikrųjų išmano šią temą ir yra labai geri ekspertai, galės pasisakyti. Ir kai kurie iš jų Rusijoje yra personos non gratos, tačiau kai kurie dar palaiko tiesioginį kontaktą. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų, Marija, ponė Andras ir visų kitų, kurie pasisakys. Ir pabaigoje aš tarsiu savo baigiamoji žodį. Dėkoju. Ponas Jurek, prašom. Ampulone. Donc, s'il vous plaît, mettre le casque. Aš kalbėsiu lenkiškai, prašau užsidėti ausines. Rusija pirmiausia kelia grėsmę savo e, kaiminėms. Rosja zagraža przede wszystkim swoim sąsiadom. Rusija kelia regioninę grėsmę. Ji kelia grėsmę savo kaimynams. Rusijai pagal Putiną e, e, e, Tarybų sąjungos subirėjimas buvo pati didžiausia 20-ojo amžiaus tragedija. Na, kai kalbame apie Gruzijos e, svečius, mes kalbame apie okupuotos Gruzijos e, vietovės, tačiau jeigu mes, bet dažnai mes apie tai nekalbame, mes protestuojame prieš Krymo aneksiją, tačiau efektyviausias protestas būtų atstatyti strateginę pusiausvyrą ir saugumo situacijos uh, E, pabloginimas vakaruose ir bet kokia aktyvi agresija prieš kaimininę šalį turėtų sumažinti Rusijos agresiją, tačiau nieko panašaus kol kas nes mes nepadarėme. E, Gruzija ir Ukraina e, nėra priartėję prie ES ir situacija Ukrainoje, Kryme tik blogėja. Užuot įsitraukę į Europą, mes dabar velėmės nereikalingus konfliktus, pavyzdžiui, kad Rusija dalyvauja e, konfliktuose e, Sirijoje. Na, mes neįtrauktume Rusijos į tą karą, jeigu tas karas bereikalingai nebūtų pratestas. Tai yra didžiulė trade, tra, tragedija. Ir kalbant apie Rusijos argumentus dėl vidinių politinių konfliktų, tai kai kalbame apie tai, jog reikia sustiprinti, kad, kad stiprėja kalbame apie tai, kas stiprėja nacionalistinės ir populistinės tendencijos. Ir yra labai daug politinės atskirties, milijonai europiečių ne, gyvenančių taip. Na, ir, e, anksčiau ar vėliau mums pavyks atsispirti tam, kad Rusija įtakos Europą politiškai, mūsų pagrindinis tikslas turi būti tikras saugumas, o ne kova su deklaracijomis. Tačiau e, Baltijos valstybių stiprinimas, įsitraukimas į tai, kas vyksta Ukrainoje, Gruzijos e, situacijos e, aptarimas, rimtas požiūris į tai. Mes dažnai kalbame apie šitą autoritarinį režimą, tačiau e, matome, kad Belgijos premjeras teigia, jog jie yra mūsų labai svarbus partneriai ir mes turėtume visgi vadovautės priekybos susitarimais, tad mes susitelkime į saugumą ir savo šalių apsaugojimą, neieškokime priešų savo pačių šalyse. Mes turime vieni kitus gerbti, tik tada būsime laisvi. Dėkoju. Priminsiu, kad e, pone profesorė turi išvykti, e, ji turi dėstyti po pietų Paryžiuje. Tad paprašysiu jūsų klausimus užduoti ne ilgiau kaip. Na, trumpai, trumpus klausimus užduoti, nes paskui mes jai turėsime duoti laiko atsakyti. Jei išvažiuos, su mumis liks ponas Šepčik ir pasinaudosime ir jo atsakymais. Hadži Georgijų, prašom. Good morning, everybody, and uh, thank you, madam, for uh, the information given. Labas rytas visiems. Aš turiu tik tais vieną klausimą, kuris iš pradžių galbūt atrodo religiškas, tačiau jis nėra toks jau politinis. Tai yra ginčas tarp patriarchų Stambule ir Rusijoje dėl Ukrainos. Jūs turbūt suprantate, šio klausimo gilumą. Ir matome, kad Rusija stengiasi e, rasti sąjungininkų e, tarp e, bažnyčių artimuose rytuose, pavyzdžiui, Sirijoje, Gruzijoje. Gal galite mums pakomentuoti tai? Dėkoju, panas Kovačiak. Aš labai trumpai. 2016 metais turėjome vieną rezoliuciją dėl strateginės komunikacijos darbotvarkės tarp ES ir trečiųjų šalių, ypač Rusijos. Vakar šiame komitete mes aptarėme ją, tai yra dviems metams praėjus, kokia yra situacija, ką mes su tuo galime padaryti. Ir Aš džiaugiuosi, matydamas, kad daugiau politinių partijų ją palaiko ir mato, kad tai mums yra didžiulė grėsmė ir valstybėse narėse Europos Sąjungoje. Ir tai, ką sakė Petras Auštrevičius, tai noriu pakartoti tą patį. Ką mes galime padaryti daugiau, jūsų galva, kad kovotume su tokia propaganda. Ir antras klausimas, kaip mes galėtume palaikyti pilietinę visuomenę Rusijoje ir tai darytume kiek įmanoma efektyviau. Dauguma iš mūsų susidurėme e, e, su Rusijos e, propaganda ir mes pristatomi kaip rusofobai. Tačiau tokio dalyko kaip rusofobas nėra. Mes labai mylime Rusijos kultūrą, Dostojevskį, Čiaikovskį, e, Rostropovičių ir panašiai. Tačiau tai visiškai nesusiję su dabartiniu politiniu elitu Rusijoje. Kita vertus, dabartinis politinis, ekonominis elitas yra labai, jį labai vilioja vakarietiškas gyvenimas. Jų šeimos net ten gyvenima, tačiau tuo pačiu metu jie remia nacionalistinius ir populistinius e, judėjimus Europos Sąjungoje, palaiko Rusijos propagandą. Taigi, kaip palaikyti pilietinę visuomenę, demokratiją Rusijoje? Rusijoje mes mylime. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponė Jankonsari, prašom. Ačiū. Tikrai trumpai. Jūs e, minėjote, ponė Medras, kad e, mes Europoje turėtume daugiau kritiškai save e, žiūrėti. Ir ką padarėme kad mes vienas kitą dabar tarp Rusijos ir ES nuolat kaltiname. Kaip galima būtų pakeisti tą situaciją? Kokios yra pagrindinės priežastys? Kaip galėtume būti savikritiškesni? Dėkuoju, ponė profesorė, prašom. Dėkuoju, pirmininkė kiek įmanoma trumpiau kalbėsiu, nes aš žinau, kad mes turime kitą kalbėtoją ir aš tikiuosi, kad jūs man padėsite atsakyti keletą klausimų. Ponas Auštrevičius kalbėjo ir aš norėčiau Jums padėkoti už pasisakymą. Tai buvo um, tarytum antroji dalis mano pasisakymo. Aš neturėjau laiko pasakyti tą savo antrąją dalį, aš bandžiau apkarpyti savo pasisakymą. Taigi taip, viskas, ką jūs pasakėte, yra teisinga. galbūt vienoje vietoje šiek tiek nesutiks, nesutarsime dėl koreliacijos. Taip, visi faktai yra, visi jūsų pristatyti simptomai yra ties, teisingi, tačiau Problema yra, kaip mes juos analizuojame ir interpretuojame. Tai yra santykis tarp, sakykime, ES paramos Ukrainai ir pono Salvini Italijoje. Arba imigracijos ir informacijos apie imigracijos rautus ir Salvinio ir Čingostelį pergalės. Ir taip pat e, turime visiškai skirtingą vyriausybę Ispanijoje. Tai yra e, esminiai klausimai, kaip mes susijęsime ambicingas ES politikas su pagrista ir nuoseklę e, mus palaikančią politiką savo šalyse. Nes yra visiškai aišku, kad gegužės mėnesio rinkimus turi laimėti proeuropietiškos partijos. Visi mes to šiandieną norime, taip. Todėl mums reikia pagerinti viešuosius ryšius, tai yra komunikacija. Ir mums reikia tam labai kapitalo. Ir noriu paaiškinti, kad ne, pasaulis nesusirgo kažkokiom naujom infekciniam lygom, kurios visur plinta. E, tai yra e, kalbame ir apie Trumpą, ir apie Salvinį. Labai atsiprašau, e, Lenkų kolegų, tačiau Vengrijos ir Lenkų vyriausybė yra to pavyzdys. Nemanau, kad yra gerai apie tai uh, galvoti. Mes turime panašių simptomų daugelie šalių ir tikrai labai dažnai uh, tos problemos yra susijęs su jų pačių ekonomika ir jų pačių problemomis, ar tai Graikija, ar tai Lenkija. Na, kur ne visiškai sutinku su jūsų, taip sakant, antriniu tekstu yra tai, kad Rusijos vyriausybė ir armija yra stiprus, jie visada bus tokie ir jų e, nenugalėsi. Ne, taip nebus. Aš nemačiau jokių faktų, kurie palaikytų tokią mintį. Aš e, nematau, kad jie yra e, kažkokie nugalėtojai e, Donbase ar Sirijoje, jie ten užstrigę. Tad aš manau, kad mes turėsime apie tai daugiau pamastyti. Ir be abejo, aš nevažiuosiu į Maskvą ieškoti faktų. Ne ten faktų reikia ieškoti. Aš ten važiuoju ieškoti ne, proto, e, protingų kolegų ir draugų. Ir aš taip pat tenais kalbėsiu apie Europą ir Europos politiką, nes jie man visada sako, kad net mes, intelektualai, klausomės um, Britų uh, žiniasklaidos ir mes per, nuvertiname Europą. Manome, kad jūs esate silpni, nes kasdieną mums yra uh, tai pasakojama ne tik mūsų žiniasklaidos, bet ir jūsų žiniasklaidos, kad jūs esate silpni, kad neturite ateities. Uh, Tad manau, kad mes turime susikoncentruoti į tai, kaip pagerinti informaciją. Tai yra, kad mes turime kovoti su dezinformacija. Manau, kad mes einame tą linkmę ir aš manau, kad visos e, iniciatyvos ES yra nukreiptos tą linkmę, tačiau mes taip pat turime sukurti savo pačių naratyvus ir gebėti parduoti geras žinias, nes jų yra tiek daug Europoje. Ir iš tiesų, kai palyginsite Europą su bet kokiu kitu regionu pasaulyje, tai pamatysite, kad esate laimingi gyvendami Europoje. Tačiau mes galime tai pasakyti. E, dėl priežasties. Dabar dėl Lenkijos. Turbūt šitą klausimą aš paliksiu Bartui. Aš tik noriu pabrėžti tą faktą, kad be galo uh, džiaugiuosi galėdama e, pasidžiaugti kartu su e, Lenkais ir pasveikinti jūs e, su nepriklausomybės šimtmečiu. Tačiau, kaip žinote, visos šalis, kurios atstatė savo suverenumą prieš šimtą metų ar tik prieš trisdešimt metų, jos labai gerai žino, kad jeigu jos taps nacionalistinės ir jeigu jos manys, kad suverenumas yra tik nacionalinis dalykas ir nenorės dalinti suverenumu ir gynybą, tai nemanau, kad jų visuomenės turės tokią šviesę ateitį. Ir dabar iškart turiu atsakyti dar į vieną klausimą. Jūs sakėte, kad mes turime susitelkti į tikrą saugumą. Kas yra tikras saugumas? Saugumas yra žmonių saugumas. Ir tinkamų e, institucijų turėjimas, kurios gali juos apsaugoti. Aš sakyčiau, kad tikras saugumas yra ES valstybių narių saugumas ir e, Europos gyventojų išteklių saugumas. O tam reikia pasirūpinti savo kaimynų saugumu, nes dabar sienos, kaip tos anksčiau būsios tradicinės sienos, daugiau nebeegzistuoja. Tad jeigu mes neapsaugosime, neapginsime Ukrainos, Gruzijos, Tuniso, tai niekaip negalime tikėtis, kad vienos valstybės narės saugumas bus užtikrintas. Galbūt mes galėtume sukurti kažkokių naujų idėjų dėl to, kaip mūsų visuomeniai ir vyriausybei paaiškinti tikruosius saugumo sumetimus. Ir tai tad tikrai reikia na, plačiai suprasti tą saugumą. Patriarchinį disputą aš galiu palikti aptarti Bartui, patriarchų disputą ir uh, E, dar vienas klausimas bendro pobūdžio dėl to, ką padaryti geriau ir kaip palaikyti pilietinę visuomenę. Aš tik pakartosiu, kad e, mes remiame ne pilietinę visuomenę, o demokratinės institucijas, geresnę politiką, jos kūrimą. Taip, mes tai galime padaryti daugybę būdų. Ir esu tikra, kad to daugiau mes pamatysime jūsų mm, pranešime. Mielai pristėsiu prie jo. Taip, mane dažnai užsipuola kaip rusofobė, tačiau be abejo šioje šalyje keliauju 40 metų, man patinka ten, tačiau aš turiu savo išlygų dėl e, valdančiojo elito. Na ir pats pats paskutinis komentaras dėl e, situacijos, kai pralaimi abi pusės. Aš tikrai taip negalvoju. Aš manau, kad e, e, Rusija apskritai nustebusi mūsų stipria reakcija 2014 metais ir mūsų solidarumu. Anksčiau ar vėliau mes galime abipusės pralaimėti, tačiau mes neleisime tam įvykti. Aš tai paliksiu Bartui. Jis įtikins jūs, kad jeigu iškyla pavojus laimėti abiems pusėms, tai aš manau, kad visi argumentai bus svarbus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, e, gerbiami parlamentarai. Madam Professor, thank you very much indeed for coming, sharing. Pone profesorė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, pasidalijote savo mintimis ir linkime Jums e, sėkmės Jūsų sudėtingame darbe. Tęsame darbą ir Ponas Šefčič mums papasakos, ko gero, apie daugybę įvairiausių kitų santykių su Rusija aspektų, kurie dar nebuvo paminėti ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt e, išsakyti savo pagrindinės mintis ir kartu dar palikti kažkiek laiko tam, kad kolegas galėtų užduoti savo klausimus. Prašau. Pone pirmininkė, e, pone pranešėja, gerbėjai parlamento nariai, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę. Kaip pirmininkas jau minėjo, aš esu Europos politinės strategijos centro e, patarėjas, tai yra Europos komisijos e, toks e, tyrimų centras, bet aš nebūtinai šiandien atstovauju komisijos pozicijai. Aš taip pat esu Science Po universiteto dėstytojas ir turiu kitų pareigų, bet jų neminėsiu. Aš norėčiau pakalbėti apie da, da, vidutinio laikotarpio da, iššūkius, su kuriais mes susidurime ir kokias, kokios strategijos turėtų laikytis ES. Pirmiausia, šiek tiek pabandykime atsitraukti ir vertinti Rusijos ir ES politinius santykius bendrame geopolitinėme kontekste. Šiandienos netvarkos pagrindinis bruožas yra tai, kad stambios valstybės konkuruoja ir sugrįžo prie mū, pas mus tai, ką turėjome anksčiau, kai, kai po 25 metų daugmaž pasaulinio konsensuso sugrįžo geopolitinė konfrontacija. Rusija, Kinija ir JAV pas, per pastarusius du dešimtmečius ne tik buvo, jų santykiai buvo ne tik buvo taikus, taikus, bet ir buvo siekiama suderinti savo pozicijas. Ypač tai buvo akivaizdu tuomet, kai Rusija siekė tapti demokratišką šalis ir netgi buvo pradėta kalbėti, kad gal jį kada nors galės įstoti į NATO. Taip, jums yra žinoma, kad daug kas pasikeitė, kad NATO įsikišo į Kosovo ir 2008 e, metais Rusija de, a, e, a, vykdė Gruzijos invaziją. Ir buvo pasirašyta savo metu da, Rusijos ir NATO steigiamasis dokumentas, da, Rusija stojo į didžiąją dvidešimtuką, buvo taip pat pasirašytas strateginės ginkluotės mažinimo sus, susitarimas ir Rusija saugumo taryba, taryboje pritarė tam, kad NATO pradėtų veiksmus Libijoje ir kiti dalykai. 2014 metai tikrai buvo takos kurios metai. Krymo neteisėtas okupavimas ir padėties Ukrainoje destabilizavimas pažeidė tarptautinę tvarką. Po to Rusija tęsė savo veiksmus Sirijoje, kur jį 2015 metais pradėjo remti Asado režimą tiek savo kariuom, panaudodama karinę techniką tai ir karinį personalą. Ir tai tik tai pablogino politinį procesą šioje karo niokojamoje šalyje. 2016-2017 metais Rusijos veiksmai dar labiau pablogino padėtį kuri buvo primusi po šaltojo karo pabaigos. Mes suprantame, kad tai, kas įvyko Junktinėje karalystėje, kai Rusija panaudojo paralyžuojančias dujas tam, kad nužudytų savo agentą Junktinės karalystės teritorijoje ir kiti dalykai pakeitė situaciją. Ir mes matome taip pat, kad Rusija kaip supernova dabar pakirto Rusijos saugumo pamatus Europoje. Ir panašu, kad Rusija ir toliau išliks svarbia valstybė. Ir pagrindinės Rusijos, pagrindinė Rusijos sąjungininkai ir jos pastangos kito, tarptautinėse organizacijose nėra labai sėk, sėkmingos. Rusija šiandien nebėra galinga pasaulio šalis. Tai yra regioninė valstybė, kuri turi įtakos savo regione. Tačiau Rusija vis dėlto dar turi labai daug galios ir bent jau, bent jau taip save pateikia. Nuo 2011-2016 metų ekonomika didėjo maždaug 10 procentų. 2017 metais ekonominis augimas buvo šiek tiek didesnis nei 3 procentai. Tai palyginama yra su kitų pasaulio šalių rodikliais. Tačiau ir Rusija nukentėjo nuo ekonominės krizės. Ir Rusijos taikomos sankcijos yra esminės e, strategijos elementas. Ir mes, jei mes pažvelgsime į tai, kaip tos sankcijos buvo taikomos per pastarosius keturius metus, e, jas taikė JAV, Kanada, Japonija. Dėl to sumažėjo Rusijos e, bendrasis vidaus produktas maždaug 1,2 procento ir Rusija kainavo maždaug 100 milijardų eurų ir tai e, sumažino Rusijos gebėjimą finansuoti savo kariuomenę. 2015-2016 e, me, po 15-16 metų e, buvo iš esmės sumažintas karinių pajėgų finansavimas. 2014 metais beveik tri, buvo patrigumintas kariuomenės finansavimas, nes tuomet ekonominis augimas siekė 8 procentus. Ir nepaisant to, kad viskas daroma, kad būtų užbaigtas konfliktas e, Ukrainoje pagal Minsko susitarimus. E, Rusijos vis dėlto daroma žala šiandien yra riboto pobūdžio. Ir mes matome, kad e, apie 11 procentų 2014 metais buvo skirta kariniams išlaidoms ir 2015-2016 metais karinės išlaidos siekia 14-15 procentų. Labai dažnai Rusija destabilizuoja padėtį. Ukrainoje Maskva siekia užgneušti demokratiją, įsikiždama e, į rytų Ukrainos regioną ir ten, dėl to žuvo daugybė žmonių. 2014-2015 metais Rusija grasino dar labiau ženg, toliau žengti į Ukrainą. Tačiau Rusijai tai nepavyko. Ukrainos vyriausybė tebe dirba, o ukrainiečiai parodė didžiulį atsparumą per pastaruosius ketverius metus. Ir e, Kremlius bijo demokratiškos Ukrainos ne, e, nes tai de, demokratai, tai, taip, Ukrai, Ukrainos demokratai da, yra tokie pat nemalonus kaip Vilnius Talino ar da, Vilnius ar Rygos demokratai. Rusija stengiasi pateikti save kaip pasaulinė galinė, destabiliz... remia Azado režimą ir destabilizuoja e, patėti Europoje, paskatindama didesnius migrantų srautus dėl karo Sirijoje. Ir mes matome, kad Rusija ir toliau elgesi labai neoliberaliai. 2008-aisiais jį įsiveržė į Gruziją, po to 2014 metais Ukrainoje. Rusija stengiasi sustabdyti bet kokią NATO plėtrą, panaudodama karinę jėgą ir panaudodama separatistus. Thank you. Nacionalinės saugumo strategijoje, kur paskelbtojo 15 metais, NATO plėtra yra pateikiama kaip grėsmė Rusijos saugumui. Ir tai kelia grėsmę, taip, ir e, strategija yra parašyta, kad Rusija turi apsaugoti tradicinės ir pagrindinės Rusijos vertybės nuo išorės veiks, e, kengsmingo uh, įsikešimo. Ir uh, Rusija norėtų, tai kad ir NATO, ir ES prarastų savo uh, prasme. Ir ekonominė padėtis Rusijoje pastaraisiais metais tai, uh, nėra labai įspūdinga ir todėl Rusija darosi vis sunkiau iš tikrųjų uh, pateikti save kaip galinga valstybė. Rusija nori destabilizuoti liberalę santvarką pasaulyje, tačiau ji neturi tam reikalingų išlaid, išteklių. Ir todėl Rusija naudosis kiekvieną progą tam, kad ji galėtų išnaudoti strategiškai silpnas vietas, ar tai būtų Sirija, Libija ar Afganistanas, tam, kad galėtų sugriauti stabilumą pasaulyje ir Europoje. Po to, kai 2018 m. kovo mėnesį da, da, buvo perinktas dabartinis pre, prezidentas, parodo, kad Kremlius politika bus tiesiama ir ateityje ir todėl ES turi tai deramai reaguoti. O baigdamas aš norėčiau išsakyti dar kelias pastabas apie ES strategiją, kuri buvo vykdoma iki šiol ir kurios reikėtų ateityje. Europos atsakas buvo stiprus, todėl kad jis buvo vieningas ir buvo suderintas su šalininkais. Kaip mirėjau, minėjau, ES ir Rusijos strategija yra pagrįsta penkiais principais, kuriuos galima būtų apibūdinti kaip bandymą bendradarbiauti. Mes norėjome bendradarbiauti ten, kur yra įmanoma ir priešintis ten, kur tai yra būtina. Taigi tai yra ir konfrontacija, ir bendradarbiavimas. Ir toks požiūris e, pasiteisino. Taip pat reikėtų gal pridėti glaudesnį bendradarbiavimą su didžiojo septyneto šalimis, pirmiausia, JAV, Kanada ir Japonija. Su jumis jau yra bendradarbiaujama, bet nepamirškime, kad tam, kad bet kokia strategija Rusijos atžvilgių pasiteisina, būtinas šis bendradarbiavimas. E, Rusijos bandymai sugriauti transatlantinę bendruomenę nepa, e, nepavyko. Ne ir transatlantinė vienybė, Rusijos vieninga, transatlantinė vieninga pozicija Rusijos atžvilgių turi būti puoselėjama, nereikia manyti, kad jie yra savami suprantama. ES santykiai su Rusija, kol, ko gero, kol kas apsiribos tam tikromis sritimis. Pirmiausia, kova su terorizmu, klimato kaita ir brandolinių ginklų neplatinimu. Rusija nori apsaugoti šiuo metu Putiną nuo vidinės opozicijos ir Rusijos tikrieji nacionaliniai interesai ir susitaikymas su vakarais vis dar bus tolima svajonė, tol kol Kremlin, Kremlius turės, Kremlius režimas bus autoritarinio pobūdžio. Iš esmės ES turėtų ir toliau elgtis ryštingai ir strategiškai. Ir todėl priimant sprendimus reikėtų siekti konsensuso, reikia remtis taisyklėmis. Ir tai yra gerai. Valstybės narės ilgai užtrunka, kol susitarė dėl bendros pozicijos, bet vieną kartą prieėmė sprendimą, jie turi jos laikytis ir siekti užsibrieštų tikslų, net jeigu tai užtruks labai ilgai. Dėkoju ir atsakysiu jūsų klausimus su malonumu. Dėkoju už jūsų pastabas, gerbėmi kolegos, prašom. Atrodo, kad visi pavargę. Sandra, nelaukit savo baigiamasias pastabas, pasakykite dabar. Labai ačiū, Edvardai. Aš žinau, kad visi mano kolegos yra labai patyrę. Suprasdami Rusijos politiką, kai kurie iš išorės, kai kurie iš vidaus. Ir tai labai e, svarbus pagrindas šiam pranešimui ir iš tikrųjų tai yra didžiulis iššūkis e, šiam pranešimui. Ir be abejo, dabar Rusija išgyvena politinį konfliktą ir naudoja e, žodį karalių, e, karas. Tačiau aš nenoriu vartoti šito žodžio karas. Ir e, taip pat aš norėčiau pacituoti tą pavyzdį Yra labai daug žiniasklaidos e, pranešimų, kad NATO šalies gynybos ministras e, pripažįsta, jog mes dabar išgyvename e, internetinį karą. Ir gynybos ministras e, Bilgevert sakė, kad jie teisingai pa, e, supranta dabartinę tendenciją mūsų santykiuose su Rusija. Tai yra e, konfliktas, susikirtimas ir rungtiniavimas. Taip pat e, visai neseniai buvo kalbama apie cheminių ginklų e, naudojimą Hagoje ir Suomijos ministras pasikvietė Rusijos e, ambasadorių pasiaiškinti dėl įsikišimo į GP sistemą per Suomijos pratybas. Taip, Rusija smarkiai įtakoja politinius ir pilietinius mūsų šalių procesus. Mes susidurėme su tam tikrų konfliktų ir jame ir um, karinės ir nekarinės priemonės yra naudojamos tam, kad e, būtų pasiekti tam tikri e, politiniai tikslai. Ir e, kitos autoritarnės valstybės naudoja šias, tas pačias priemonės. Ir uh, dabar šios šalis, autoritarinės šalis, grįžo į pasaulio sceną ir kitos šalis, autoritarinės yra Sirija ir Iranas, Kinai ir, Kinaja ir Iranas. Ir mes turėtume veikti proaktyviai, prevenciškai, kad užkirstume kelią toliau, tolesniai agresijai. Mano galva, kritiškos problemos, su kuriomis mes susidurime, yra tai, kad nėra bendro apibrėžimo tokių naujų konfliktų. Mes e, tame e, dalyvaujame ir internetinė erdvė turi labai mažai tarptautinių susitarimų ar taisyklių. E, ginkluotosios pajėgos atlieka antrinę funkciją Rusijos ir ES kontraktacijoje ir e, netgi yra e, Rusijos pareigūnų veikiančių ES teritorijoje. Rusijos agresija nebūtinai iš karto yra karinė ir tai daro ne karinės pajėgos, bet e, žvalgybos tarnybos. Ir viešoji administracija. Ir e, labai daug yra visokių politinių oligarchų, e, gydytojų ir taip ir kitų asmenų, kurie moka gatvių protestuotams ir taip toliau. Ir jie tikrai yra daug naudingesni nei kažkokia artilerija. To ši matrioška, kurią aš, kaip aš tai pavadinčiau, e, tai yra tos konfliktų priemonės. Ir mes jų dažniau matysime Europoje artimoje ateityje, kaip e, sakė ponia Medras ir ponas Ševčik. Tuo pačiu metu mes matome tikrai labai daug karštojo karo bruožų ir apie tai dažniau šneka tokie Rusijos analitikai kaip Sergei Karaganov. Jis mano, kad e, gali būti naujas e, globalus kara, e, karas, kuris suslugdys žmoniją. Ir jis siūlo, kad ES būtų saugumo partneriai ir užkirstų kelią karui. Ir tai gali būti tikrai pagristi žodžiai. Paradoksas yra tas, mintis, kad Europos armijos graži idėja yra e, visai kitaip suvokiama Maskvoje ir Vašingtone. Daugelis Maskvo, Maskvoje mano, kad Europos kariuomenė susilpnintų NATO ir e, sveikina tai, tai kad e, tai būtų kaip NATO pagalbinė struktūra. Uh, Rusijoje daugiausia šitą idėją pasitinkiama džiugiai. Ir norėčiau grįžti prie ES ir Rusijos santykių. Vienas iš pagrindinių Europos politikos principų Rusijos atžvilgių, kurie buvo priimti 2016 metais, yra selektyvus įsitraukimas. Ir mums reikia paremti šitą terminą ir dalyvauti su Rusija diskusijoje tikrai svarbiais klausimais abiems ir Rusijai, ir Europos Sąjungai, tačiau aš vis dar dvėjoju. Mm, ar galiu panaudoti žodį bendradarbiavimas ir žodį dialogas? Tai reikalauja kad e, tame dalyvautų dvi suinteresuotos pusės. Gal e, tiksliau reiktų pasakyti komunikacija ir konsultacijos. Dabar e, kurį laiką selektyvus įsitraukimas reikštų status quo suvaldymą ir uh, kad nebūtų leidžiama, jog dabartinės sąlygos e, prastėtų. E, buvo labai daug skirtingų idėjų, buvo svarstoma, kokios to jis galėtų būti sritis. Aš norėčiau pasidalinti kai kuriomis iš jų. Ir ES e, ir Rusijos užsienio reikalų politikos atstovai tai apibendrino. Pirmiausia, mes turime sustiprinti pasitikėjimo priemonės, tai yra labai svarbu. E, svarbu e, svarbu pasiekti e, Donbase, Donbaso regione paliaubas. Ir Europos ir Azijos ekonominė sąjunga ir Vidurio Azijos ir Kinijos šalis turi pasirašyti e, ekonominio bendravimo sustarimus ir turi pabaigti bendrą išsamų veiksmų planą dėl Irano brandolinės programos. Būtent šioje srityje ES ir Rusija e, turi bendrą interesą, kad būtų išlaikytas susitarimas. Nėra naujų žodžių dėl Sirijos, yra daug ginčiamų klausimų tarp ES ir Rusijos, tačiau nepaisant visko mes turėtume toliau e, ieškoti galimybių, kaip bendrai skatinti taikos procesą. Taip pat yra tokių sričių kaip klimato kaita, aplinka ir globalios bendros ne, prekės ir Um, ekonominis įsitraukimas į tokias rytis, kurių neįtakoja sankcijų režimas, pavyzdžiui, smulkios ir vidinės įmonės, susilaikimas nuo papildomų kliūčių priekybai ir ekonominio bendradarbiavimo už sankcijų režimo ir taip pat visuomenės um, integracija, e, taip pat um, e, kontaktai tarp žmonių, pilietinės visuomenės bendradarbiavimas, tarp regioninis bendradarbiavimas ir e, taip pat Mm, galima būtų atkurti įvairius dialogus ir taip pat padidintų mūsų pasitikėjimą. Norėčiau padėkoti ekspertams ir kolegoms, kurie išsakė savo poziciją ir tikimės, kad kartu mes galėsime parengti gerą ataskaitą, kuri atspindės status quo ir, ir padės mums rasti būdų e, ir tolesnių veiksmų. Ačiū. Da. Dėkuoju, Sandra. Ar jūs norėtumėt sureaguoti? Tai nėra būtina. Aš tiesiog norėčiau pasakyti porą žodžių gal. 2015 metais parlamentas patvirtino rezoliuciją ir ji iš tikrųjų yra gan gera. Ji pasiteisino per pastruosius tris metus išlaikė, išlaikė laiko, išba, išbandymą laiku. Aš nekal, nekalbė, nekalbėčiau iš esmės apie strategiją, panašu, kad ji pasiteisino. 2014-2015 metais gal mes visi tikėjomės, kad kažkas pasikeis po poros metų, kad kažkas pagerės. Bet dabar akivaizdu, kad viskas užsitęs kol kas ilgiau, nei mes galvojame anksčiau ir aš todėl manau, kad naujojo rezoliucijoje tai reikėtų atsižvelgti. Dar vienas dalykas. Labiau nei kada nors anksčiau transatlantinis bendradarbiavimas, ypač G7 formate, turėtų būti labai svarbus naujos strategijos Rusijos atžvilgių elementas. Nes uh, jei pavieniui mes bandysime susitvarkyti su Rusija, vargu ar kas nors pas, e, mums pavyks, bet kartu, kolektyviai, taip. Ir pirmiausia, pirmiausias išbandymas naujos strategijos bus Ukrainoje. Ir Ukraina, Rusija gal yra ir yra skirtingi dalykai, bet jeigu jūs galvojate apie ekonominę paramą Ukrainai, apie teisės viršinybės e, principų įtvirtinimą, taip pat e, konsultacinės paslaugos, kurios reikalingos tam, kad galima būtų sustiprinti demokratėjimo procesą Ukraine. Reikia suprasti, kad šie dalykai taip pat turi būti suvokiami kaip platesnės Rusijos strategijos, strategijos Rusijos atžvilgių dalis. Dėkoju ir aš lauksiu jūsų pranešimo nekantriai. Dėkoju, dėkoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir dalyvavote šioje diskusijoje. Aš norėčiau baigti dabar mūsų klausimus. Ir norėčiau Jums pranešti, kad kiti mūsų posėdžiai vyks lapkričio 26 dieną ir gruodžio 6. Ar bus kitų klausimų? Ne. Na kągi, tuomet visiems linkiu malonaus e, savaitgalio ir uh, gražios dienos.